Good morning, dear colleagues. We will start our. Labas rytas, kolegos. Pradėsim komiteto posėdį. Aptarsim aštuntą darbo tvarkės punktą. Atviros visuomenės fondas apie musulmonių moterų padėtį Europoje. Pas mus e, lankosi Marijam Hamadun, iš atviros visuomenės e, fondo, e, atviros visuomenės teisingumo iniciatyvos atstovė. Tad prašom, ponė Hamadun, žodis jums. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pasikvietėt mane pakalbėti šią temą. Ypač ačiū Malin Bjork, ji tikrai dra, ryštingai ėmėsi šios iniciatyvos, turint galvoje bendrą klimatą Europoje. Kartu suprantu, kas čia pastatyta ant kortos, kokie interesai susikerta. Ir kartu reikia išties ieškoti sąjungininkų E, sprendžiant klausimus susijusius su šią temą. Todėl aš norėčiau, e, taip, taip mes visi juk siekiam teisingesnės, atviresnės, įtraukesnės visuomenės. Tad dar kartą ačiū, kad pakvietėt mane. All right, so before I present uh, uh, and discuss the results. Aš uh, aptarsiu rezultatus uh, pranešimo, ataskaitos, kurią mes parengėm ir aš paaiškinsiu, ką mes nuveikėm ir kodėl. 2019-aisiais uh, Vokietijos pilietinės visuomenės uh, atstovai, musulmanės moteris, e, e, e, tai yra pažymės nužudimą Manuelė vienos moters, kuri buvo nužudyta už tai, kad ji nešiojo skarą, religinę skarą, vėl buvo išpolių ne per seniausių. Ir e, buvo jau daug tokių ir panašių įvykių, vis daugiau išpolių atliekama prieš e, moteris musulmonės, nuplėšiamos jos, jų skaros, veido šydai, e, im, imamasi fizinio smurto prieš jas. Ir mūsų toje ataskaitoje mes nekalbam apie mm, lyties pagrindų ir e, iš neapykantos atliekamus išpolius prieš musulmonės moteris, e, apie neapykantą e, jų atžvilgių. Neapykantą mm, moterims, kurios laikomos kaip nenorinčios būti visuomenės dalis. Tad mm, mūsų ataskaitoje mes kalbam apie, e, apie įstatymus, reglamentavimus įvairius ir tam tikrą institucionalizuotą politiką e, ir, kar, ir kartu apie diskriminavimą, įvairius žodinius išpolius, po kurių imtasi išpolių prieš moteris. Mes įvertinom padėtį 28 ES valstybėse narėse ir tiesiog įvertinam dabar įvairiausių aprangos apribojimų vaizdą. Įvertinom, kokie apribojimai ar, ar kaip dėl mm, aprangos mm, musulmonės moteris diskriminuojamos įvairiose srityse. Tad e, įvairiais e, tais, įvairiomis taisyklėmis, įstatymų nuostatomis e, sukurti ne vien barjerai moteriams e, užimti tam tikrus postus visuomenėje, bet kartu ir kitų e, neigiamų dalykų sukėlė. Paprastai, paprastai dauguma žmonių uh, E, tiesiog atmestų e, neapykantos kurstimą. E, bet kita vertus, vidutiniai žmonės, nepaisant to, jie neprieštarauja ar at, at, atvirai išpoliams prieš moteris. Ir kartais tokie išpoliai kurstomi ar tiesiog inicijuojami uh, kurstomi asmenų, kurie, kurie užima vadovaujančius e, postus mūsų visuomenėje. Čia kalbama apie svarbiausių žmogaus teisių pažeidimą, kai nustatomi tokie aprangos apribojimai. Beje, teismai jau apie tai e, pasisakė ne kartą. Tad kalbama apie etninį, e, rasinį diskriminavimą, nes dauguma musulmonių moterų yra iš tam tikrų e, etninių e, grupių. Bet e, dar papildoma našta atsirado tokioms moteriams, kadangi jos tiesiog labai matomos visuomenėje. Ir todėl tokia padėtis neleidžia joms būti ekonomiškai nepriklausomoms, o tai yra vienas iš dviejų svarbiausių faktorių moterų, moterims emancipuojantis. Tad tos moteris atvirai, e, atvirai reiškia aprangą savo tikėjimą ir todėl jos, e, jų, jų, e, jų padėtis įvairiausiais būdais varžoma kalbam apie e, jų teisės, apie jų teisių pažeidimus. Ir dabar e, vėlgi, kai nustatomi tam tikri aprangos apribojimai, tai savotiškai tuos moteris baudžiamos, kadangi jau iš anksto nuosta, laikomasi nuostatos, kad jos tinkamai netliks tam tikro darbo, netinkamos bus tam tikro, tikr, tikroms profesijoms čia galima išvelgti tam tikrą prieštaravimą, e, kai e, vėlgi e, tokios moteris laikomos savotiškai silpnomis, negalinčiomis atlikti tam tikrų darbų, bet kita vertus jos netiesiogiai laikomos ir grėsme visuomeniai dėl to, kad jos apsirengusios vienaip ar kitaip. Tai čia prieštaravimas. Ir mes savo, savo ataskaitoje kartu ir e, stengiamės e, pateikti tokių apribojimų visą vaizdą. Kai kuriuose valstybėse tie apribojimai pasidarė baisingas tinklas, dėl kurio musulmonės moteris e, iš vis nebegali pasirodyti viešai, E, nes jeigu jos pasirodo, tai vėlgi atsiranda visokiausių barjerų ir išpolių prieš jas, tad mes įvertinom įstatymus, įstatymų pasiūlymus, kartu mes e, ištyrėm ir e, įvairius reglamentus, aplinkraščius, taisyklės, kurios galioja mokyklose, verslo įmonėse ir kitur. Be to mes įvertinom į politinės kartu platformas, politinius poslinkius e, valstybėse ir kartu stengiamės suvokti, kokiais pagrindais atsirado e, būtent tie dalykai, tie apribojimai. Tai čia kaip tik ir rodom visą tų e, apribojimų žemėlapį Europos Sąjungoje. Deviniuose valstybėse yra įstatymai, kurie apriboja religinės aprangos nešiojimą ir jie ypač skirti musulmonėms moterims. Čia geltona ir raudona spalva pažymėtos e, valstybės. Raudona spalva pažymėtose valstybėse yra draudimas tiesioginis. Ir čia Prancūzija šiame kontekste paminėtina. Uh, E, yra Prancūzijos įstatymas, draudžiantis e, tam tikrose viešose vietose, e, viešose mokyklose, darbovietėse nešioti religinę apribojimą. Bulgarija, Austrija, Danija Mm, vėlgi taiko tam tikrus apribojimus ar dalinius apribojimus, tokius kaip e, draudimas nešioti religinę aprangą tam tikrose sektoriuose. Taip yra Niderlanduose ne per seniausia priimtas įstatymas. Antai sveikatos, e, sektor, sveikatos sektorija, transporto. Vokietijoje, Italijoje, e, Ispanijoje ir Belgijoje yra įstatymų, kurie veikia tik tam tikrose miestuose arba regionuose, regioniniai apribojimai. Tad mes čia paminėjom, parodėm devynias valstybės, kuriuose yra įstatymų numatyti apribojimai. O 13 valstybių yra e, vadinamo, vadinami instituciniai apribojimai, sakykime, tam tikrose e, įmonėse, mokyklose, kai yra reikalavimai, dėl kurių mm, musulmonės moteris negali ten dirbti. Bet to, kaip jau sakiau, deviniuose valstybėse yra, yra e, įstatymai, kaip e, kita dabar skaidrė rodo tam tikrus skaičius. 14 valstybių narių nėra draudimo o 22 valstybėse narėse buvo pateikta įstatymų projektų, kurie buvo atmesti ir tai jau geras dalykas. Buvo 22 valstybėse narėse vyko diskusijos dėl tokių įstatymų projektų. Na, o e, apribojimų įteisinimas, įstatymų prieimimo tendencija vis dėlto stiprėja. Antai mes rengiam tą pranešimą balandį e, ir per tą laiką dar e, dviejose valstybėse priimtas, priimti įstatymai kartu vienoje valstybėje buvo teismo byla, kur buvo nagrinėjamas atvejis, tai yra draudimas neleidžiantis moteriams dirbti viešuose mokyklose ir tam tikrose sektoriuose. Ir kartu yra valstybių narių, kuriuose ketinama parengti įstatymus. Toliau. Šešiose valstybėse nebuvo e, pasiūlymų uždrausti religinę aprangą. Dabar kokios išvados padarytos iš šios ataskaitos? E, laimiai e, įstatymų, kurie skirti religinės aprinkos draudimui, jų yra dar nedaug, nors, kaip sakiau, per pastaruosius du mėnesius dar e, priimti, įtvirtinti tam tikri teisiniai apribojimai dėl religinės aprangos. Bet to dar ką pastebėjom, kai žiūrėjom, kaip toliau rutuliojasi e, įstatymų nuostatos, kad e, kraštutinės politinės partijos, e, dešiniosios partijos labai dažnai spaudžia, kad būtų priimami, įtvirtinami apribojimai. Na, o nepaisant tos gana niūrios situacijos, vis dėlto yra viltis, kad kaip aš matau, kad vyriausybės, teismai, pilietinės visuomenės organizacijos, musulmonių moterų organizacijos irgi daro spaudimą, kad būtų atmesti tam tikri apribojimai. E, Prancūzijoje, Belgijoje, kur yra tiek daug apribojimų, tuose šal, šalyse yra labai aktyvio, aktyvus moterų musulmonių judėjimai. Kartu yra įmonių, kuriuose e, imtasi teigiamų žingsnių tam, kad e, būtų galima e, priimti moteris, nepaisant jų tos aprangos. Kita vertus, tos pastangos, teigiamos pastangos, jas nustelbė uh, labai neigiamas dažnai diskursas, kuris vyksta ar vyko Europoje šiuo metu. Dar ne vienas nacionalinis teismas atmetė ar tiesiog anuliavo, tai yra pripažino draud, religinės aprangos apribojimus ir, ar draudimus kaip neteisėtus. Uh, Tad teismai iš tikrųjų pas, daugiau pasisakė už, e, už moteris. Bet e, Europos žmogaus teisų teisme buvo nemažai tokių atvejų ir matom tam tikrų poslinkių. Dabar matom, kad jau daugiau suprantama, kokia yra padėtis. Kita vertus, Europos e, žmogaus teisų teismo e, sprendimai nebuvo tokie palankus musulmonėms, kaip kad nacionalinių teismų sprendimai. Tad dabar kokios išvados? E, tokią išvadą galima padaryti, kad religinės aprangos draudimai pirmiausia orientuoti į musulmonės moteris, nors tie draudimai suformuluoti labai aptakiai Tačiau e, vis dėlto e, iš e, parengiamųjų darbų, iš diskusijų kartu tų įvairių teisinių draudimų pirminės formuluotės buvo labai eksplicitiškos, ta prasme, kad ten buvo taip aiškiai pasakyta, kad veido šydai skaros draudžiamus. Mes žinom, kad tokie įstatymai skirti musulmonėms moterims, tiesiai aiškiai skirti joms, e, kad šios nebūtų įtrauktos į visuomenę ir jos diskriminuojamos. Kai kuriuose valstybėse, e, sakykime, yra kartu įstatymų, kuriuose viena vertus draudžiami, mm, draudžiama religinė apranga, bet yra ir išimčių leidžiančių, sakykime, žydams, katalikams ir kitų tikėjimo atstovams nešioti jų mm, aprangos tam tikras dalis. Tad tokia yra padėtis ir manytume, e, jūsų parlamentas galėtų mums padėti pirmiausia atvirai pripažinti, kad e, religinės aprangos apribojimai teisinėmis priemonėmis yra grindžiami e, tiesiog e, tai lyties pagrindų, e, religijos pagrindų ir reikia kartu kalbėti apie tai, kaip tai suderinama su lyčių lygybės bei nediskriminavimo principais. E, kartu tikimės, kad jūs kreip, kreipsitės į kitas e, institucijas, e, tarptautinės e, organizacijas, kad apie tai būtų kalbama. Nes tie aprangos apribojimai buvo vėlgi įvesti vadovaujantis tam tikromis nuostatomis, Bet e, įvertinus realiai, kiek apribojimai veikia moteris, tai anaip tol jie nepadeda joms išlaisvėti. Priešingai, tie apribojimai e, varžo moteris ir trukdo joms išpažinti savo tikėjimą. Tad e, mes turėtume tikrai pasitelkti įvairių organizacijų, kad matytume, kas vyksta konkrečiai, kokia yra padėtis. Tad tikiuosi, jūs galit kuriuo metu surenkti ir klausimus, per kuriuos būtų galima pasikviesti diskriminuojamų moterų atstovių, kad jos paaiškintų e, savo padėtį kartu kitų, kitų organizacijų atstovų. Mes visi žinom, kad Europos teisingumo teismas neperseniausia priėmė e, sprendimą dėl religinės aprangos draudimo viešose vietose. Aišku, juk mes siekiam, e, mes siekiam sukurti atvirą ir įtraukę visuomenę. Antai e, užteko vienos teismo bylos, kad e, palankesnės sąlygas įgytų LGBT ir. E, bet pokyčiams reikia laiko ir kartu reikia laiko, kad ir teismai suvoktų tikrąją padėtį, nes teismai irgi yra mūsų visuomenių produktai. Todėl e, mums reikia jūsų pagalbos, jūsų kartu faktų, informacijos ir E, vėlgi, kad geriau galėtume suprasti, kodėl ten teismo e, sprendimas yra toks. Tad iš tikrųjų mūsų laukia dar ilgas kelias į priekį. Tad tai norėjau šiandien Jums pasakyti ir ačiū uždėmesį. Ačiū e, Marijam Hamadun už Jūsų pristatymą dėl musulmonių moterų padėties Europoje. Na, o dabar pradėkime diskusiją. Malin Bjork pirmiausia. Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį Merijam, kad pristatėte e, šią ataskaitą. Iš ties tai pirmasis dokumentas, kuriame apibrėžiama situacija visose 28 valstybėse narėse. Problema yra tokia. Matome, kad e, kraštutiniai dešinieji kelia sunkumų musulmonėms moteriams praktikuoti savo tikėjimą, naudoti savo teisėmis ir nacionalistinėmis pažiūromis remiantis Europa yra homogeniška. E, vienoda kalba, vienoda šalis, gal net vien, viena lytis egzistuoja. Kraštutiniai dešinieji nepriima to fakto, kad esame skirtingi, ir kad esame įtrauki pluralistinė visuomenė. Toks yra bendras didysis vaizdas. Ir mes dirbame lyčių lygybės rytyje, moterų teisų rytyje. Kalbame apie visas moteris ir jūsų kova yra ir mūsų kova, tačiau turime suprasti šitą daugiau. Mes turime daugiau žinoti apie politiką, apie įvairius draudimus konkrečiose vietose ir nacionaliniu mastu ir įsivaizduoti tai vertinant visą situaciją. Teisinė prasme e, suprantame, kad ši kova vyksta su teismų pagalba ir suprantame, kad situacija pasikeis, bet netaip greitai, teismai dirba lietai. Tačiau turime būti dėmesingais, turime suprasti, kad teismai dirba tinkama linkme ir turėti kantrybės, na, kartais sugrįžtama į ankstesnius laikus šiek tiek, bet vis tiek einama gerąją linkme. Ir e, kai Teisingumo teismas e, priėmė sprendimą dėl neutralumo, mes nebuvome labai patenkintos teismo sprendimo, bet vis tiek turime dirbti tą linkmę. Tai labai neįkvėpia, bet aišku, kad turime dirbti kartu. Jūs pasiūlėte pateikti klausimą žodžiu, mes galime tą klausimą suformuluoti komiteto vardu, bet suprantama, galima jį pateikti kaip narių grupiai. Žinoma, turime išnagrinėti visus faktus ir jų poveikį, šiek tiek analizuoti situaciją. Mes savo ruoštų turime irgi atlikti darbą, turime e, renkti klausimą ir tai galėtų būti vienas iš pirmųjų žingsnių, galėtume pakviesti e, teisės specialistus ir šiek tiek daugiau sužinoti apie tas bylas, bet žadame jums partnerystę, kovojant už visų moterų teisės tame tarpe ir musulmonių moterų. Mes norime tokios visuomenės, kurioje nebūtų diskriminacijos, nenorime gyventi rasistinėje ir seksistinėje visuomenėje. Dabar žodis poniai Petikainen, bet paprašyčiau jūsų kalbėti nelgiau kaip dvi minutės, nes e, dar turime lab, atlikti labai daug darbo. Daug uh, klausimų yra mūsų darbo tvarkė. Prašau, ponia Petikainen. Ačiū. Ačiū už pristatymą. Mano nuomonė, pastabos iš ties buvo gyvybiškai svarbios. Mes kartu su lybe komitete plenarinėje sesijoje turime dirbti, išsprendimo šį klausimą, arba reikėtų pateikti klausimą žodžiu komisijai. Norėčiau paminėti tai, kad moterų teisės yra žmogaus teisės. Ir yra patvirtinta žmogaus teisų deklaracija ir įtvirtintas šis klausimas konstitucijose. Bet tyrimas rodo, kad kai visuomenė ir demokratija, kai visuomenė ir demokratija iškyla pavojus, tai pirmiausia tai pajunta ir priespauda pajunta moterys ir mažumos. Ko gero, tai yra didesn, didesnis, platesnės svarbos klausimas. E, apskritai Europoje didėja rasizmas ir mes turime jūsų klausimą e, spręsti aktyviau nes žinome iš istorijos, kaip, nu, kaip nutiko antrojo pasaulinio karo metu, kai buvo manoma, kad vieniems žmonėms reikėtų mažiau teisių nei kitiems. Todėl turėtume komiteto vardu reaguoti į šį klausimą. Ačiū. Pone Morvai. Ačiū. Iš ties, visuomet puikia galimybė, kai mes, moterys, galime kartu kalbėti E, kaip seserys galime kalbėti atvirai, todėl norėčiau labai atvirai jums užduoti tokį klausimą. Kodėl musulmonės norėtų išvykti ar pasitraukti nuo tradicijų, nuo, palikti savo šalis, palikti savo tradiciją, savo šeimą, atvykti į Europą – ir ar reikėtų arba stengtis gyventi europietiškai, arba, kaip jūs pasakėte, iš esmės paversti Europą musulmonišką. Manau, kad tai yra labai svarbus ir esminis klausimas. Jūs dirbate Jūs esate išsilavinusi moteris, ir jūs dirbate Džordžo Sorošo atviros visuomenės e, programoje. Bet tikriausiai jūs vis tiek palaikote ryšius su kitomis musulmonėmis. Gal galėtumėte mm, mums papasakoti apie savo motivaciją? Nes Feministės mano, kad jų kultūra, tradicijos yra ypač svarbios moteriams ir labai svarbu išsaugoti tas tradicijas. Kodėl jūs išraunate save iš savo visuomenės ir atvykstate į Europą? Ne, aš kalbėsiu daugiau nei dvi minutės. Nes nėra, nedalyvauja posėdėje daug narių. Suprantu, kad klausimas labai delikatus, bet vis tiek paprašyčiau jūsų jį atsakyti. Ir matome, kad atvyksta tie vyrai iš, musulmon, iš musulmoniškų šalių. Kas atsitinka jų moterims, seserims ir jų žmonoms, kurios yra paliekamos? Ačiū. Pone Trošinski. Ačiū, pirmininkė. Teigite, kad išpoliai prieš musulmonės e, susilaukia mažiau pasmerkimo nei išpoliai prieš kitas moteris bet e, moteris e, Europoje e, prie moterų užpu, užpuola moteris ir priekabiauja, kaip musulmonai vyrai, kaip įvyko Kielne. Ir jūs kalbate apie šiuos rūbus kaip apie laisvės formą, tačiau Prancūzijoje daug moterų privalo apsirengti atitinkamai ir kitu atveju joms neleidžiama išeiti iš namų ir taip jūs suprantate laisvę. Ir moteris, kurios yra musulmonės ar ne, negali Prancūzijoje vaikščioti tam tikrose rajonuose, e, nes jos yra, prie jų yra priekabiaujama ir jos negali dirbti tam tikrų darbų. Ir mes tai vadiname religiniais simboliais. Ši sistema, mūsų sistema jau kurį laiką veikia gerai, tačiau dabar dėl jūsų politinių reikalavimų e, šiai pasaulietiškumui iškilo pavojus. Suteikiu žodį Jums. Prašau atsakyti į klausimus. Atsakydama į Pirmosius klausimus galėčiau pirmiausia išsklaidyti tas prielaidas. Kalbate apie tas musulm, apie musulmonės, tarsi jos atvyktų iš užsienio ir tarsi stengtųsi islamizuoti Europą. Aš nei karto nesakiau, kad tai yra kažkoks planas. Musulmonės nesiekia Europos paversti musulmonišką, to nenorime tos musulmonės, didžioji jų dauguma gimė Europoje, buvo išaugo Europoje, buvo išauklėtos Europoje, Europa yra jų namai ir būtent Europoje jos nori prisidėti prie visuomenės kūrimo, jos nori mokytis, eiti į mokyklą, nori dalyvauti visuomeninėje veikloje ir nori bendrauti ir su kitais piliečiais. ir tos moterys kalba Europos kalbomis. Jos nenori primesti jokių, nei kalbos, nei jokių papročių. Jos tiesiog nori turėti tokias pačias teisės kaip kiti europiečiai. Ir tai yra svarbiausia teisiai praktikuoti savo religiją. Jos netvyksta į čia ir jos ne, neketina keisti taisyklių, jos nori, kad taisyklės liktų tokios pačios, bet šie apribojimai yra naujos taisyklės. Tai yra įstatymų pakeitimai, kurie buvo pradėti tvirtinti prieš keliarius metus tokiuose šalyse kaip Prancūzija. Teisės aktai buvo pakeisti tam, kad tos moterys e, nebūtų įtrauktos, nors jos norėtų dalyvauti visuomeninėje veikloje taip pat kaip ir kitos moterys. Ir nėra jokių rodymų, kad musulmonės keltų kam nors riziką. Jos tiesiog nori turėti tokias pačias teisės ir gyventi taip pat, kaip, ir, kaip gyvena ne musulmonės. Šios moterys yra europietės. Dėl antrojo klausimo. Kaip feministė, Kaip žmogus visą gyvenimą kovojantis už moterų teisės, aš kovoju su bet kokia priespaudos forma. Mes esame prieš tai, kad ši apranga būtų prievartos forma, kad moteris būtų prievarta verčiamos taip rengtis, bet jos turi turėti laisvę arba dėvėti šiuos religinius drabužius arba ne. Tai yra moterys gebančios priimti sprendimus ir priimti, nutarti, kaip jos nori gyventi. Ir tai, kad mes anksčiau esame turėję šią laisvę, mes esame lygios. Ir mes turime spręsti tuos klausimus per tas pačias institucijas, kurios anksčiau stengiasi apsaugoti moteris nuo diskriminacijos. Turime institucijas, turime nuostatas, su kurių pagalba galima apsaugoti moteris nuo diskriminacijos. Nereikia daryti prielaidų, kad visos tokios pačios, kad visos yra, gyvena priespaudoje. Su tokiomis nuostatomis nepadedate moterims tiesiog baudžiate tas moteris, kurios pačios nusprendžia, kad nori būti visuomenės dalimi ir nori praktikuoti savo religiją. Na, žinau. Na, daroma prielaida, kad aš tarsi pritariu tokiai priespaudai dėl to, kad pati esu suskara. Mes manome, kad Tai yra labai svarbus principas, nes apsaugo mus visus, mums visiems suteikia teisę tikėti, kuo norime ir būti visuomenės dalimi, tačiau e, mes parengėme šią ataskaitą, bet Jean Boberon, e, prancūzijos analitikas, yra parengęs kitą ataskaitą. Ir jis rašo, kaip šis principas laikui bėgant keičiasi ir kaip ši visuomenės dalis yra išskiriama. Ir kiti principai mums labai svarbus, tokie kaip lyčių lygybė ir teisė praktikuoti religiją. Mes esame prieš tai, kad tam tikra dalis būtų išskirta iš visuomenės. Mes tiesiog norime būti čia, kalbėti, kad įmanoma turėti tas vertybės ir leisti musulmonams e, dalyvauti visuomenėje, įmanoma ir vieną, ir kitą. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū, ponė Merijam Hamadun, ačiū už jūsų pristatymą, už jūsų atsakymus ir kaip pabrėžė Malin Bjork, turime padaryti daugiau ir turime dirbti kartu. Ačiū Jums. Now, uh, now the Toliau devintas darbo tvarkės klausimas yra priežiūros paslaugos norėčiau suteikti žodį pranešėjai, poniai Sirpai Petikainen. Prašau. Ačiū. Kadangi nėra labai daug laiko, labai detaliai apie tai nekalbėsiu, paminėsiu tik pačius svarbiausius dalykus. Pirmiausia, mūsų visuomenė yra segreguota, kaip žinome, būtent todėl tai ne tik socialinis klausimas, bet ir moterų klausimas ir lyties klausimas tiems žmonėms, kuriems reikalinga priežiūra, kartais jie prižiūrimi namie, 75 procentai priežiūrą teikiančių asmenų yra moterys. Ir tai yra tiesiogiai susiję su įvairiais sunkumais darbe, e, karjeroje, tai susiję su darbo užmokesčiu ir su moterų gaunamų pensijų dydžiu visuomenėje prarandame 370 milijardų eurų vien dėl to, kad moteriams moka per mažai. Ir dėl to, kad nėra profesinio ir asmeninio darbo pusiausvyros. E, ir ši neligybė dar didės mūsų visuomeniai labiau senstant. Kogi mums reikia? Reikia trijų dalykų. Pirmiausia, reikia geresnių priežiūros paslaugų Europoje. Aš kalbu ir apie kokybę, ir apie prieinamumą paslaugų, kai kalbame apie kainą. Ir ypač senėjančioje visuomenėje reikalinga tokia priežiūra, kad tie žmonės, kuriems reikia priežiūros, galėtų būti prižiūrimi ne tik namuose, bet kad būtų priežiūros institucijos ir mes turime žinoti, kad didžioji dauguma priežiūra ir prižiūrimų moterų yra moterys, todėl kad jos gyvena ilgiau. Ir kaip žinome, su priežiūra yra problemų Europoje, taigi reikalingos geresnės paslaugos. Ir e, reikėtų apie tai kalbėti Europos semestre. Antrasis ramstis būtų darbuotojų teisės kai moterys ima priežiūros atostogas, slaugos atostogas, tai jos turi būti tokios pačios kaip atostogos vaiko priežiūrai, kad moterys galėtų, būt, kad moteriams būtų kompensuojama iš dalies arba visa suma ir kad neprarastų socialinės apsaugos. Yra ir daug kitų klausimų kuriuos reikėtų išspręsti ir įtraukti į vieną paketą kaip pasiūlymo paketą ir turėti Europos e, slaugytojų priežiūros teikėjų dokumentų rinkinį. Turime žinoti, kas teikia priežiūrą, kokia yra situacija, pripažinti tą situaciją ir kalbėti apie darbuotojų teisės, teisės į kompensavimą, teisę į pensiją ilgalaikę prasme. reikalingos ir priežiūros institucijos, slaugos institucijos. reikalinga ekonominė parama tokiai aktyviai priežiūros veiklai. Taigi tokia yra slaugytojų programa. Komisija yra parengusi gerą ataskaitą šiuo klausimu, tačiau vis tiek lieka e, daug darbo. Komisija turėtų padaryti daugiau, turėtų pereiti į antrąjį linkmenį su šia slaugos programa. Mūsų komitetas yra parengęs nemažai ataskaitų šiuo klausimu, nemažai pranešimų, tai nėra nauja tema. Esu pasirengusi išklausyti jūsų pastabas ir atsakyti jūsų klausimus, jeigu turėsite. Ačiū. Thank you, Ms. Petikainen. Now the floor to the shadow reporter. Dėkuoju, ponė Petikainen. Dabar šešėliniai pranešėjai ir pirmiausiai Marija Gabriel Žonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pranešėja. Na ir kalbant apie Euromax, kalbant apie pastabas, iš tikrųjų vaikų priežiūros poreikis dabar didesnis negu pasiūla. Mm, dažnai moteris e, iš tikrųjų e, praleidžia, prižiūrėdamas vaikus, atsisako pilnaverčio darbo e, arba rūpinasi, pažiūrėjau, žmonėmis su negali ir panašiai, ir panašiai, dažnai tai daro e, bent po valandą per parą, lyginant su tik 25 procentais vyrų, kurie tai daro. Taigi tai yra viena iš priežasčių, dėl ko moteris mažiau atsovavimas darbo rinkoje. Ir tas spraga, tas atotrukis tarp e, lyčių turi taip pat įtakos ir pensijų atotrukiams, ir e, atlyginimų suvienodinimui ir taip pat sukelia pavojų, kad bus e, didesnė socialinė atskirtis. Taigi aš pritarčiau pranešėjai, kad tokios e, slaugos paslaugos turėtų būti e, plėtojamos tam, kad tiek vyrai, tiek moteris galėtų subalansuoti šeimos ir profesinį gyvenimą. Na, taip pat e, turi būti nustatytos specialios nuostatos palengvinančios vaikų priežiūrą arba teikiamas specialios paslaugos. Labai svarbu plėtoti, stebėti, kaip yra plėtojamos ilgalaikės slaugos tarnybos, pateikiant pirmiausiai bendras apibrieštis, e, gerinant domenų surinkimą ir e, siekiant suvienodintų tikslų. Taip pat reikėtų pasakyti, kad e, mūsų pakeitimuose yra keletas akcentuojamų dalykų. Pirmiausiai norėtumėm, kad būtų pasakyta, jog asmenims, kurie serga chroniškomis e, lėtinėmis lygomis, kuriems reikalinga ilgalaikė slauga. Tokio tipo slaugos paslaugos turėtų būti įtraukiamas, turėtų būti užtikrinamas. Toliau vaikų priežiūros e, paslaugos turi būti suprantamos e, daugia šališkai. Tai yra ir tam tikros aplinkos sukūrimas, ir mokymo programos, ir mytimas ir panašiai, kadangi uh, visos šitos mm, paslaugos yra susijusios su tų paslaugų teikėjas. Ir labai svarbu taip pat užtikrinti mm, ores darbo sąlygas tą priežiūrą teikiantiems asmenims. Kai mes kalbame apie paslaugų prieinamumą mm, valstybėse narėse, tai pirmiausiai tie slaugos paslaugas teikiantis E, asmenys turėtų turėti normalias karjeros galimybės, kadangi mes matome dabar, kad 88 procentai e, visų slaugos paslaugų yra teikiami kaip ir neoficialiai ir dauguma tų paslaugas teikiančių asmenų yra moteris. Taigi tai reikėtų kažkaip formalizuoti, įteisinti. Kadangi mes matome, jog moterų daugiau dalyvauja darbo rinkoje, e, reikalinga taip pat didesnė parama, įskaitant ir psichologinę paramą. Uh, tam, kad e, būtų geriau galima subalansuoti profesinį ir asmenį gyvenimą. Taigi mes e, sveikiname komisijos pasiūlymą e, kurti kokybiškas vaikų priežiūros ir švietimo sistemas. Ragintume taip pat valstybės narės toliau plėtoti savo kokybiškus šitų paslaugų tinklus, remiantis komisijos rekomendacijomis ir kreipimės į valstybės narės, prašydami vėlgi sustiprinti e, slaugos sektoriaus ir jo darbuotojų prestižą, autoritetą. E, ir galų galia reikėtų ypatingą dėmesį skirti žmonėms, kurie e, yra nepalankioje situacijoje, pavyzdžiui, žmonės gyventis kaimo rajonuose, vaikai, šeimos, kurios yra kilusios iš migrantų. Na ir Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie turi tam tikrų nepalankių aplinkybių savo gyvenime, turėtų taip pat galėti pasinaudoti kokybiškomis ir įperkamomis saugos paslaugomis. Taip pat turi būti imtasi priemonių užkirsti kelią vaikų skurdui, galima ankstesnėme e, etape. Taigi raginčiau komisiją ir valstybės narės stiprinti e, palaikymą e, vaikams, kurių, vėlgi, gyvenamas kontekstas yra kažkuo nepalankus ir e, be abejo sveikinčiau visų komentarus ir pasiūlymus. Tikiuosi, kad e, mes su ponė pranešėjo, taip pat ir kitais kolegomis e, sėkmingai bendradarbiausime prie šio dokumentų paketo. Dabar dėkuoju ir žodis, ne, kūnevai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Aš savo nuožiūrą norėčiau padėkoti su kolegija pirmiausia Petikainin, kuri parengė pranešimą. Ir prieš pradėdama kalbėti norėčiau pabrėžti vieną procedūrinį dalyką. Deja, šitas, šita ataskaita tapo savotiška auka konkurencijos tarp įvairių parlamento komitetų. Tai yra, kai buvo renkamasi, kuris tai komitetas turėtų būti atsakingas. Mes iš koordinatorių gavome atinkamą laišką šią temą. Taigi, kas atsitinka? E, tokia ataskaita yra rengiama paskutinę minutę, mes turime svarbius tekstus, svarbias rezoliucijas, kurios liečia e, daugybę piliečių ir viską tenka daryti baisiai paskubomis. Tai iš tikrųjų nėra geras požymis, ypatingai artėjant naujiems Europos parlamento rinkimams. Blogai, kad tokie dalykai vyksta, kadangi jeigu mūsų rinkėjai apie tai išgirstų, jie tiesiog pasipiktintų tuo, ką mes darome. Na dabar pereikime prie esmės. Taigi, prieš tris metus buvo patvirtinta mano ataskaita dėl slaugos darbuotojų ir taip pat slaugos namuose. Slaugo namuose teikiančių asmenų. Nu, Ir buvo kalbama, kad šią sritį reikia reguliuoti, joje reikia, joje reikia daugiau apsaugos, tačiau dėja nepamatėme jokių teisėkuros iniciatyvų. Ir tas faktas, kad šiandien mes svarstome rezoliuciją, o ne direktyvos ar reglamento projektą, tik tai byloja apie tai, kad mes e, negalime laisvai pareikšti savo pagėdavimų, neturime iškios politikos slaugos sektorijoje. Ir tai yra Europos gerovės valstybės principo bandolys rūpinimasis mažais vaikais ar paaugliais, taip pat neįgaliais asmenimis ir sensančiais asmenimis, dažniausiai visą tai tenka moterims. Ir moteris tokiu atveju tada yra atribotos nuo socialinio pasaulio, nuo socialinės rinkos. Šioje ataskaitoje mes turėtumėm pažymėti, kad iš tikrųjų įvyko didžiulė klaida arba, arba palikta didžiulė spraga. Reikia pažymėti, kad dar prieš kokį dešimtmetį Barcelonoje printas dokumentas buvo kalbama apie tai, kad reikėtų užtikrinti gerą labai mažų vaikų priežiūrą. Ir tik tai 12 valstybių narių yra iš tikrųjų sudarytos palankios sąlygos Taigi, kodėl įvyko toks didelis, na, tokia didelė nesėkmė? Per, pastarį, per pastarąjį dešimtmetį, kalbant apie moteris, apie jų poziciją, aš manyčiau, kad ataskaitoje viskas turėtų būti tiesiai, šviesiai ir įvardinta. Per pastarąjį dešimtmetį visose valstybės narėse buvo apkarpytos socialinės išlaidos ir tai buvo padaryta su komisijos bei tarybos palaiminimu dėl to, kad buvo dangstomasi kova su krize ir poreikiu subalansuoti biudžetą. Kai kalbame apie taupimo priemonės, vėlgi taupimas nėra kažkas bendro ir neapibriešto. Ir tai nėra kažkokia tai kairiųjų partijų ideologinė manija. E, Mes kalbame apie labai realius sprendimus, kurie buvo priimti per pastarosius metus, ypatingai tokiose valstybėse, kurios uh, pasirašė supratimo memorandumą, tokiuose kaip Graikija. Ir ten iš tikrųjų buvo apkarpyta galimybė pasirūpinti mažais vaikais, mažiau buvo visokiausių iki mokyklinio ūkdymo institucijų, taip pat buvo apkarpytos galimybės teikti slaugą senoliams ir E, kitas panašias pagalbos paslaugas ir tai be abejo buvo didžiulis žingsnis atgal Europai ir taip pat labai pablogino moterų padėtį. Kadangi moteris iš esmės dabar bando kompensuoti tai, ką anksčiau e, teikdavo gerovės valstybės mechanizmas. Taigi mes turime ieškoti priemonių, iškoti būdų, kaip pripažinti, kad tos slaugos paslaugos arba rūpybos paslaugos teikiamas labai mažiems vaikams arba vyresniems ir negaliems žmonėms. E, tos paslaugos dažnai e, teikiamos nemokamai, tai yra netlygintinas darbas. E, ir taip pat daugiausiai tą darbą dirba būtent moteris iš esmės, bandydamas kompensuoti tai, ko nesuteikia gerovės valstybė. Taigi aš nesutinku su kai kuriais pranešimo arba ataskaitos um, aspektais. Kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, sakoma, kad tai yra na, asmeninis pasirinkimas. Kitaip sakant, žmonės gali rinktis, kokią rūpybos sistemą arba kokią slaugos sistemą um, nenorėtų pasirinkti, ar privačią, ar, ar, ar valstybės teikiamą. Uh, Tai yra labai neteisingas požiūris. Mes turėtumėm sukurti patikimą tinklą paslaugų būtent valstybės ir bendruomenių ligmenyje. Ir neturėtumėm kurti pelno siekių pagrįstą rinką teikti paslaugoms. Šita rinka, kur teikiamos paslaugos e, prižiūrint mažus vaikus arba senėjančius žmonės, iš tikrųjų sukuria dar daugiau neligybės ir ypatingai kenkia būtent skurčiausiai gyvenančiam šeimoms ir moterims. Manau, kad tokios komercinės paslaugos turėtų būti tik tai pagalbinė sritis ir labai griežtai prižiūrima. Norėčiau pareikšti, kad pritariu pranešėjos pozicijai. Mes turėtumėm Europos semestro procedūras papildyti duomenų analizę, kaip yra teikiamos slaugos ir priežiūros paslaugos e, negaliems asmenims, senėjantiems asmenims. Ir mes taip pat turėtumėm e, pasinaudoti e, socialinę industriją, na, kalbant apie moterų nelygę padėtį turime įvertinti, kiek tai yra sąlygojama būtent šitų e, slaugos ir vaikų priežiūros paslaugų ir galbūt užtikrinti geresnės tiek sveikatos priežiūros paslaugas, tiek ir e, slaugos paslaugas. Na ir e, aš manau, kad e, šitie dalykai turėtų būti nagrinėjami įvairiuose komitetuose, tarp ir mūsų. Ir vėlgi, kadangi reikia užpilti įvairias spragas, kurios dabar egzistuoja mūsų teisės aktuose. Pateiksiu pavyzdį pranešimo projekte, pranešėjo, pavyzdžiui, mini būtinybę išsikelti tikslą, jog būtų tęsiamas po truputėlį tėvysės atostogo laikas, ilginamas tėvysės atostogo laikas ir turėtų būti sudaromas sąlygos moterims e, prižiūrėti vaikus ir sudarytos garantijos, jog tokie darbuotojai, kurie išeina tėvystės ar motinysės atostogų, nebūtų atleidžiami. Europos Teisingumo teismas sudarė didžiulę teisinę spragą. Dabar kolektyviniuose atleidimuose, pažiūrėjau, nėra apsaugotos nešios moteris. Ir tai yra didžiulis žingsnis atgal. Ne, ir kaip parlamentarai, ypač kaip moterų komiteto nariai, mes turėtumėm kelti savo ambicijų, užlopyti tas spragas kaip galima greičiau. Ačiū. Na, o dėl ataskaitos projekto aš ketinu pateikti savo pasiūlymą. Ačiū dabar. Norėčiau steigti žodį komisijos atstovam. Labai ačiū. Labai ačiū už pranešimą projektą, kuris buvo pateiktas. Jis labai įdomus ir čia iš tikrųjų atskleidžiami tam tikri dalykai, prie kurių mes komisijoje taip pat labai intensyviai dirbame. Nuo tada, kai buvo paskelbta darbo ir asmen gyvenimo balanso pusiausvėros iniciatyva e, praeitų metų balandį. Ir iš tikrųjų galima būtų akcentuoti, kad jau dabar e, pranešime minimi kai kurie dalykai, kai kurios priemonės, prie kurių mes pradėjome darbą. E, tai yra priemonės, kurios jau buvo paskelbtos komunikate, taigi noriu tik tai pasidalyti su jumis, jog iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti uh, E, prieinamumą, įperkamumą ir kokybę šitų teikiamų saugos paslaugų, kadangi tai iš tikrųjų yra labai svarbus elementas, e, norint pagerinti moterų galimybę subalansuoti profesinę ir asmeninį gyvenimą. Na ir e, be abejo, tai yra svarbus, svarbus siekiai Europos semestrų ir taip pat svarbus atskaitos taškas tolesniems procesams. Be abejo, mes norėtume taip pat priminti komisijos pasiūlymą dėl tarybos rekomendacijos, kad reikėtų užtikrinti įperkamą ir kokybišką ir prieinamą, e, prieinamas paslaugas e, būtent iki mokyklinio augdymo srityje e, ir, ir mažų vaikų priežiūros srityje. Ir labai svarbu būtent e, akcentuoti, kad tai turi būti kokybiškos e, paslaugos Tačiau taip pat reikia nepamiršti, kad svarbu gerinti ta, tas paslaugas teikiančių asmenų e, kvalifikaciją ir darbo sąlygas. Taigi čia irgi numatome tam tikrų priemonių. Na ir taip pat mes siejame tai su e, konkrečiu dėmesiu, kuris e, skiriamas vaikams esantiems nepalankiose sąlygose. Vėlgi, ypatingai čia labai svarbu užtikrinti tą vaikų priežiūros galimybę. Ir vėlgi reiktų akcentuoti, kad čia yra dalykai, kurie svarbus ne tik tai tiems vaikams, bet be abejo ir veikia ir, ir platesnius visuomenės sluoksnius. Taigi mes tikrai lauksime, kokie tolesni bus procesai po to, kai bus paskelbta šitą ataskaitą. Labai ačiū dabar vėl žodis ponė Pietikainė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir komisijai už um, komentarus ir be abejo tikiuosi, kad mes ir toliau bendradarbiausime šioje srityje. Laukiu jūsų komentarų, laukiu jūsų siūlomų pakeitimų ir pasitenkime, kad šitas pranešimas iš tikrųjų būtų kokybiškas. Kągi, ačiū ir noriu paskelbti, kad e, pakeitimus galima teikti iki 12 Liepos 18 e, valandos. Nepamirškite, iki kada laukiame galimų pakeitimų. Ačiū. Ir dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra e, tarybos e, pirmkačios šalies pranešimas ir padarys jį Julija Bognar Štraus, e, federalinė kanclerė moterų šeimos ir jaunimo reikalams. Prašom, žodis jums. Dank, um, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komiteto pirmininkė, koordinatoriai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau labai nuoširdžiai Jums padėkoti už tai, kad e, pasikvietėt mane, kad mm, išdėstyčiau Austrijos pirmininkavimo prioritetus. Mes visi suvokiam, kad mūsų laukia daugybė išbandymų per ateinantį pusmetį. Ir kartu tikimės, kad galėsim be visą kitą užbaigti dėrybas dėl Jungtinės karalystės išstojimo. Tai, kas dabar įvyko ar vyksta per pastarąsias dienas, rodo, kokie nemenki išbandymai mūsų laukia kartu per pirmininkavimo laikotarpį mes turė, turėsim toliau dėrėtis dėl daugiametės finansavimo programos. Baigėsi dabartinė e, kadencija, yra nemažai e, failų, klausimų, kuriuos reikės e, baigti vienaip ar kitaip. Kartu mes sieksim Europos, kuri E, apsaugotų. Toks yra mūsų pasirinktas šūkis - Europa, kuri saugo. Matėm, kaip tai svarbu per pas, po pastarųjų metų įvykių. Ir Europa turėtų pajėgi e, užtikrinti apsaugą piliečiams. Apsauga labai e, svarbi mūsų piliečiams. Mes turėtume įtikinti juos, kad Europa yra už saugumą, už taiką. Tad šiame kontekste labai svarbu pasiekti konkrečių sričių, konkrečių rezultatų. Todėl, e, kaip sakiau, mes ir pasirinkom šūkį Europa, kuri saugo. Tad mūsų prioritetai visų pirma saugumas ir kova su nelegaliu, nelegalia migracija e, išorės sienų E, geresnė apsauga, kartu e, gerovės e, ir konkurencingumo užtikrinimas skaitmeninimu Europos artimosios kaimininių valstybių mm, saugumas ir stabilumas. Kartu mes sieksim didesnio piliečių pasitikėjimo Europą. Tad Kartu reikės ir spręsti e, mažesnius klausimus, kurie susiję su atskiromis valstybėmis narėmis, jų regionais. Tad mes vadovausimės mažiau, bet veiksmingiau principu. Kartu e, pažanga įmanoma bus tik valstybėms narėms dirbant kartu. Tad Austrija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, ties tiltus tarp valstybių narių e, siek, siekiant e, vieningumo. Na, o dabar dėl moterų klausimų ir lyčių lygybės. Lyčių lygybė yra labai svarbus ES klausimas. Paprastai, kai e, kalbama ar klausiama apie ly, ly, lyčių lygybę, tai e, apsaugos įvairios apklausos rodo, kad 87 procentai mano, kad lyčių lygybė labai e, svarbi įmonėse, sakykime, viešajam gyvenime, o 84 procentai laiko, kad lyčių lygybė tai daugiau toks asmeninis klausimas tad e, mes e, lyčių lygybei skirsim didelį darbą, didelį dėmesį, kadangi šis principas įtvirtintas be visą kitą mūsų e, sutartyse, kur kalbama apie vienodas sąlygas vyrų, moterų. Kita vertus, tas klausimas labai svarbus ir kol kas ES lygių nėra bendros nuoseklesnės e, strategijos skirtos lyčių lygybei. Tad mes turėsim grįžti prie šio klausimo ir padaryti jį vienu mūsų prioritetu. Maničiau, vienas mūsų svarbiausių prioritetų - pasiekti vienodas sąlygas vyrams ir moterims. Įvairūs tyrimai rodo, kaip tai svarbu mūsų piliečiams, tad tai turėtų būti neatsiejama mūsų strategijos dalis ir vienas mūsų svarbiausių prioritetų. Tais klausimais mes kartu dirbsim su partneriais e, Islandija, Norvegija ir mes su tomis valstybėmis esam pasirašę e, atitinkamą deklaraciją. Kartu sieksim ir uh, išteklių iš ES fondų, kartu valstybių narių e, išteklių skirtų lyčių e, lygybės e, įtvirtinimui. Mes turėsim dėkti tam tikras tikslinės priemonės, kuriomis įtvirtinsim lyčių lygybę. Uh, Kartu esam suplanavę lyčių lygybei skirtą konferenciją ir per kurią bus aptarinėjamas toks klausimas. Kaip, kokia bus ES moterų ir lyčių lygy, e, lygybės padėtis ateityje, ko e, ypač reikės jaunimui, kokios priemonės būtų tikslingiausios įtvirtinant lygybę. Tad e, toji mano minėta konferencija numatyta spalio mėnesį ir man labai malonu tą progą paminėti, kai kurie jūsų jau užsiregistravote į konferenciją, kad galėtumėt aptarinėti mano išdėstytus klausimus. Mes tikrai norėtume skatinti diskusiją apie tai, kaip e, lyčių lygybė E, klausimai galėtų e, tiesiog būti gyviau aptarinėjami tarp įvairių ministerijų, e, vyriausybinių organizacijų bei pilietinės visuomenės nevyriausybinių organizacijų. Tad turim gerą pagrindą diskusijai. Tarp, turiu galvoje kartas ir institucijas. O dabar man tik tai belieka dar kartą pakviesti jūs į šią konferenciją ir kitus mūsų organizuosimus renginius, nes kuo daugiau bus dalyvaujama tuose renginiuose, tuo geriau. Labai svarbu, kad Europos parlamentas, ypač jūsų moterų reikalų komitetas, dar kartą e, galės e, galės e, kalbėti apie lyčių lygybę toje būsimoje konferencijoje. Būdama moterų šeimų ir jaunimo reikalų generalinė ministrė, tai turiu pasakyti, kad mes e, tam renginiui ruošiamės bendradarbiaudami su Europos jaunimo forumu. Tai yra savotiška skėtinė. Uh, įvairių Europos e, jaunimo organizacijų e, federacija. Mes turėtume suteikti daugiau e, erdvės jaunimui, daugiau, sudaryti daugiau galimybių jaunimui išsisakyti. Mes jau dabar mėnesių mėnesius kaupiam idėjas apie jaunimo prioritetus ir poreikius ir tikimės, kad per šį ir kitus renginius jaunimo atstovai galės e, kalbėti ir būti išklausyti. Kitas svarbus man ir mums visiems klausimas tai skaitmen, skaitmeninimo teikiamos galimybės e, vaikinams, merginoms. Lyčių lygybė ir skaitmeninimas. Ši tema irgi yra vienas mūsų prioritetų. E, būtent tais klausimais mes dirbam su, su Islandija ir kartu Bulgarija. bu, yra užsakytas tyrimas, e, kurį atlieka e, lyčių lygybės klausimų institutas. Tad e, per tą tyrimą vertinam, vertinamas moterų dalyvavimas politinėme visuomenime darbe ir kartu tyriama, kaip, sakykime, jaunimui kaip jaunimas gali pasinaudoti skaitmeninimo teikiamais privalumais. Tad netrukus bus padarytos to tyrimo išvados. Per pirmininkavimo laikotarpį Austrija kartu vertins lyčių lygybės ir jaunimo e, klausimų platformą. Mes turėtume daugiau dėti pastangų siekdami, kad jaunimas geriau pasinaudotų skaitmeninimo teikiamais privalumais, kaip formuoti skaitmeninimą, kad šis būtų uh, palankesnis jaunimui. Ir kartu e, sieksim e, sąmoninti jaunimą, kad šis geriau, suvokti, geriau suvoktų skaitmeninimo kartais teikiamus pavojus, keliamus pavojus. Vienodų e, sąlygų sudarimas vyrams ir moterims dar vienas mūsų pirmininkavimo laikotarpio prioritetas Tai yra trijų pirmininkaujančiųjų valstybių bendros programos prioritetas. Tad e, vienos, vienodos galimybės e, vyrams ir moterims, e, tas principas turėtų persmelkti įvairių sričių politiką. Ir per Austrijos pirmininkavimo laikotarpį bus surenktas ne vienas renginys skirtas šiam klausimui. Mes e, apibendrinom jūsų e, parlamento e, teikia, suteiktą informaciją, įvairius kitus duomenis, kartu įvertinom teigiamos praktikos pavyzdžių ir visą šitą susintetinsim, apibendrinsim į ataskaitą, kurią pateiksim pirmininkavimo pabaigoj. Kartu mes sieksim e, suformuluoti konkrečius e, lyčių lygybės vienodų sąlygų vyrams ir moterims e, klausimo prioritetus. Mes kaupsim šios ryties patirtį ir kartu pateiksim tyrimo rezultatų. Kiti aptarsimi per mūsų pirmininkavimą klausimai tai direktyv, pamatinė direktyva apie e, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ta direktyva labai svarbi užimtumo politikos kontekste. Tai yra svarbus e, ir apskritai tarybos darbo prioritetas, nes taryboje buvo aiškiai pasakyta, jog Europoje e, Europos darbo rinkoje reikėtų siekti geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausviros. Tad e, tokie mūsų bendri pirmininkavimo prioritetai ir kartu e, jau prasidės dėrybos dėl šios direktyvos su parlamentu. Mes tikimės gero, konstruktyvaus darbo kartu su parlamentu ir tikimės pasiekti gerą rezultatą, sutinkamą pusiausvyrą. Valstybės narės pripažįsta, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą yra labai svarbi. Kita vertus yra tam tikrų nacionalinių savitumų. Ir labai svarbu, kad direktyvos priemonės e, būtų tinkamai įgyvendintos. Stambulo konvencijos E, aspektai svarbus per Austrijos pirmininkavimą. Beje, Austrija yra viena pirmųjų e, valstybių, kuri perkelė Stambulo konvencijos nuostatas į savo įstatymus. Kova su smurtu prieš moteris tai neatsiejamas e, bendrų pagrindinių žmogaus teisų aspektas. Smurtas grindžiamas lytimi ir ypač smurtas prieš moteris, su tuo turėtų būti kovojama. Visos jau valstybės narės pasirašė šią konvenciją, o 18 ratifikavo 2017 m. lapkritį gegužės mėnesį taryba e, priėmė sprendimą e, prisijungti, pasirašyti šią konvenciją ir mes dabar žengsim e, per pirmininkavimo laikotarpį tarybos išvadas dėl konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo tolimesnių darbų. Toliau kartu vertinsim ir moterų dalyvavimą įmonių tarybose, valdybose. Dabar jau yra pasiūlymų dėl mm, tam tikrų mm, moterų e, savotiškų kvotų, buvo konkrečių pasiūlymų ir mes e, e, atidžiai stebėsim padėtį, atsižvelgdami į valstybių narių mums teikiamą informaciją. Ir galiausia, direktyva susijusi, direktyva skirta mm, nediskriminavimo klausimams tam, kad būtų priimta šita direktyva, reikia taryboje vienbalsiškumo. Tad e, mes e, e, irgi dirbsim su šia direktyva, jos nuostatomis. Na ir taryboje mes teiksim ataskaitas dabar konkretus darbai, tai yra išvados pirmosios bus padarytos šių metų Liepos mėnesį ir toliau vyks darbai. Labai ačiū, kad išdėstėt pirmininkavimo prioritetus ir dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Pone Kozlovska. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už pristatymą. Ir Ačiū už tai, kad kalbėjote, paminėjote Stambulo konvenciją, kad esate pasirengę integruoti lyčių aspektą. Pritar, pritarčiau ministrai dėl to, kad nemažai yra pasiekta lyčių lygybės rytyje. Tačiau dauguma šių pasiekimų yra tik politinės deklaracijos. Ir nors tos deklaracijos buvo paverstos teisės aktais, vis tiek tie teisės aktai ne visada įgyvendinami ir tai lieka dideliu iššūkiu. Patys svarbiausi dalykai susijęs su lygybė, kurių dar reikia pasiekti, tai praktiškai įgyvendinti visas šias nuostatas. Antras klausimas yra susijęs su profesinio ir asmeninio darbo pusiausvyros dokumentų rinkiniu. Norėčiau paklausti, kokia yra Austrijos pozicija šiuo klausimu. Suprantama, gerbiu ir vertinu tarybos poziciją, kuri buvo patvirtinta gegužę. Tačiau šis dokumentas yra gana kuklus ir be to, kad yra nurodomas e, nurodomos mokamos tėvystės atostogos viso, visiems kitiems aspektams nėra pritarėme. E, taryba teigia, kad visus tuos aspektus įgyvendins pačios valstybės narės. Tačiau dabar situacija nėra labai gera ir daugelie valstybių narių e, nėra apmokamų tėvystės atostogų. Ir svarbiausias šio pasiūlymo aspektas yra e, atostogų neperkeliamumas. Bet šiuo metu daugelie šalių, jeigu tos atostogos bus perkeliamos, tai vis tiek dauguma moterų naudosis motinystės atostogomis kai tuo tarpu jos ir toliau bus menkesnėje padėtyje darbo rinkoje ir gaus mažesnės pensijas. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar yra kokių nors galimybių, kad pirmininkaujant Austrijai taryba pakeistų savo poziciją šiuo klausimu. Teigėte, kad esate pasirengę dėryboms, bet nežinome, ką tai reiškia, nes kaip e, komitete matome, uh, situacija toli gražu nėra tokia. Kitas klausimas yra susijęs su jaunimu ir džiaugiuosi, kad kalbate apie skaitmeninės programas jaunimui ir apskritai apie paramą jaunimui. Kai dėl skaitmeninimo ir mergaičių įtraukimo tai yra labai svarbu, nes reikia įtraukti mergaitės ir moteris į šiuos naujus ekonomikos sektorius kurie yra labai svarbus, taigi tikrai nudžiugau išgirdusi apie tai. programos susijusios su lygybė didelė prasme turėtų būti skirtos paauglėms mergaitėms, nes būtent šiame etape viską reikia pradėti. Dar norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi dėl konferencijos, kurią organizuos Austrija ir manau, kad dar turėsime progos aptarti daugumą šitų klausimų. Ačiū toliau, ponė Lener. Dėkoju. Ačiū, gerbiamoji ministrė. Ačiū Jums už pristatymą ir kad skyrėte laiko atvykti į mūsų komiteto posėdį pasikeisti nuomonėmis. Vakar vyko komiteto posėdis ir ministrai pristatė savo mintis apie um, Europą, kuri teikia apsaugą. Europa, kuri saugo, taip pat turi suprasti, kad visa tai yra susijęs su vertybėmis. Kai kalbame apie saugumą, turime suprasti, kad reikia išsaugoti ir šias vertybės. Norėčiau padėkoti už tai, kad pabrėžite lyčių aspekto integravimo svarbą. Būčiau pasirengusi prisidėti prie bendradarbiavimo ir bet kokio dialogo šioje srityje. Dėl Stambulo konvencijos džiaugiuosi, kad ją paminėjote ir norėčiau žinoti, koks yra pirmininkaujančios Austrijos požiūris į šį klausimą. dėl to, kad reikia paraginti tas ES valstybės narės, kurios dar neratifikavo konvencijos. Sudėtingas klausimas. Yra tai, kad rudenį buvo patvirtintas klausimas susijęs su su pagalba šeimai ir matome moterų ir vyrų diskriminaciją šiuo klausimu. Pirmininkaujančiai Austrijai labai svarbu suprasti, kad gali būti įstatymų pažeidimų ir sprendimas yra vilkinamas Austrijos parlamente. Koks bus jūsų vaidmuo? stengiantis užtikrinti partnerystę Europoje ir kaip pataisysite Austrijos įvaizdį, jeigu pirmininkaujant Austrijai priimsite sprendimą dėl nacionalinio teisės akto, kuris prieštarauja ES teisiai. Toliau ponia Monika Vana. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamoji ministrė, kad atvykote į mūsų komitetą. Tokia įžanga. Esu teigiamai nustebinta jūsų pirmininkaujančios Austrijos pirmininkavimo programos. Manau, kad pirmininkaujančios Austrijos programa E, yra ne tik, susideda ne iš vienos dalies. Taigi tai nustebino mus ir dėkojame už tą detalų pristatymą dėl jūsų siektinų tikslų. Angelika Mina kalbėjo apie jūsų pirmininkavimo šūkį Europą, kuris saugo. Per paskutinės keliasis dienas žiniasklaida daug rašė apie jūsų pastangas dirbti sienų apsaugojimo srityje, migracijos srautų suvaldymo srityje, lyčių lygybės srityje. Man atrodo, kad šiems klausimams reikia daugiau dėmesio, nes per kitus šeš, šešis pirmi, Austrijos pirmininkavimo mėnesius uh, ir reikės ypatingai susitelkti ties lyčių lygybės klausimą ir padaryti tai tinkamai, nes jūsų pirmininkavimas bus paskutinis pilnas pirmininkavimas prieš rinkimus, kaip teigia kalbėjusieji anksčiau. Kai kalbame apie socialinę Europą, lyčių lygybė yra esminis dalykas. Daug dokumentų dar nebaigta nagrinėti, sprendimai nepriimti, todėl mūsų viltys į pirmininkaujančią Austriją. Dėl daugiametės finansinės programos kaip suprantu, federalinis ministras Liogė šiandien netvyks kalbėti apie daugiametę finansinę programą ir būsimą ES biudžetą. Tai yra esminis klausimas moteriams. Dėl socialinės Europos. Mūsų komitete praėjusią savaitę vyko klausimas dėl biudžeto formavimo atsižvelgiant į lyčių aspektą ir buvo kalbama apie daugiametę finansinę programą. Taigi biudžetas e, atsižvelgiant į lyčių aspektą ir lyčių aspekto integravimas e, neminimas daugiametėje finansinėje programoje. Ir šiuo požiūriu yra atsilikimas. Taigi, kaip jūs ketinate įtraukti lyčių aspektą į biudžeto formavimą? Ir kaip E, stengsitės vėl įtraukti horizontalius aspektus ir lyčių aspekto integravimą į daugiametę finansinę programą. Dėl smurto prieš moteris teigite, kad tai bus prioritetas. Tai yra esminis klausimas. Programas reikia geriau finansuoti. Joms ES biudžete turėtų būti skirta atskira eilutė Ir paskutinis dalykas. Manau, kad labai svarbu, kad Austrija, ypač šiuo metu, kai ji pirmininkauja, iš tikrųjų išspręstų kai kuriuos ES teisėkuroje įtvirtintus klausimus. Ir dabar, kai kalbame apie paramą šeimai, tai tai yra ES teisės pažeidimas, o moteriams tai yra labai svarbus klausimas. Taigi, kaip išspręsite šį dalyką? Ačiū, pirmininkė. Gerbiamoji ministrė, ačiū Jums už pristatymą. Pritariu daugumą Jūsų apmąstymų. Džiaugiuosi, kad Austrijoje yra šeimos ministras, nes Makronui tapus prezidentu Prancūzijoje tokio ministro neliko. Norėčiau pakalbėti apie tai, nuo ko šiandien pradėjome posėdyje. Kalbėjo atviros visuomenės uh, fondo atstovė ir ji kalbėjo apie laisvę, apie e, musulmonių moterų dėvimus drabužius. Dabar vyksta masinė migracija ir dėl to stiprėja komunitarizmas tam tikrose rajonuose. Uh, ir e, moterų musulmonių drabužiai yra uždrausti viešose vietose, tačiau moterys ir toliau e, reikalauja savo teisių. Norėčiau paklausti, kokia yra situacija Austrijoje dėl musulmonių aprangos. Mūsų paskutinis e, ponė, šeimos ministras, ministrė, kalbėjo apie moterų kovą. Todėl norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų analizė ir požiūris šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū toliau, ponia Morvai. Ačiū. Gerbiamoji ministrė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, kad pristatote mums pirmininkaujančios Austrijos prioritetus. Man ypač patiko tas prioritetas, kuris yra susijęs su ES išorinės sienos sustiprinimu ir kova su nelegalia migracija. Nesik nesuklysime ir nesuklyskime, šis prioritetas turi lyties matmenį. Šis prioritetas yra ypač svarbus Europos moteriams. Ir kodėlgi taip sakau? Remiuosi patirtime. Nors esu vengrė ir dauguma turbūt pasakys, kad Vengrijoje neturite uh, su migracija susijusios patirties. Norėčiau pasakyti, kad tokią patirtį tikrai turime. 2015-aisiais aš tuo metu e, dirbanti, dirbau, buvau parlamento narė ir dirbau kaip teis, teisininkė, besispecializuojanti moterų teisų srityje. Ir aš mano, buvau paprašyta mano pagalbos, kai pro mūsų šalį vyko daugybė musulmonų migrantų. Ir ši migracijos banga akimirksniu pakeitė moterų gyvenimą vietos bendruomenėse. Atsirado baimė, e, orumo pažeidimai ir apskritai tai pablogėjo visų moterų gyvenimas ir norėčiau pasidalinti patirtimi šioje srityje. Dauguma politikų gyvena tokį privilegijuotą gyvenimą, kad neturi galimybę susitikti su tomis moteriamis, kurios kenčia nuo migracijos bangų. Ir žinoma, tie vyrai atvyksta iš visiškai kitokios kultūros, jie gimė ir jie buvo auginami tokioje aplinkoje, kurioje moterys atliko visai kitokį vaidmenį, nei jos atlieka čia Europoje. Ir jie patiria didžiulį stresą ir pyktį, kai mato moteris, kurios yra neapsidengusios, kurios eina į darbą, kurios naudojasi viešuoju transportu ir jų nelydi vyrai. Ir tuomet jie tampa agresyvūs. Būtent tokia buvo Vengrijos moterų patirtis. Jos iš darbo bijodavo grįžti vienos, turėjo visiškai kitaip tvarkyti savo gyvenimą ir bijojo važiuoti dviračius dėl to, kad jas puolė tie vyrai, kurie buvo nepatenkinti, kągi ši viena moteris nelydima vyro veikia, kaip ji važiuoja dviračiu. Uh, Ir kartais, kai moterys vakarais e, likdavo namie vienos ar su vaikais, jos bijodavo, nes e, sulaukdavo visokiausių išpolių ir tai yra labai delikatus klausimas, ar galime tikėtis, kad pirmininkaujantė Austrija iš tikrųjų imsis spręsti šiuos klausimus. Na ir turi būti atliktas ištamus tyrimas dėl to, ką patyrė moterys dėl masi, Europoje dėl masinės diskriminacijos. Aš esu mokslininkė, dirbu e, moterų teisų apsaugos rytyje ir norėčiau paraginti pirmininkaujančią Austriją tai padaryti, nes Europa, kuris saugo jūsų šūkis, turėtų ir užtikrinti tokią Europą, kuri apsaugotų Europos moteris ir mergaitės. Linkiu Jums kuo geriausio pirmininkavimo. Ačiū. Ačiū irgi. E, pirmiausia, padėkoti ministrei už Austrijos pirmininkavimo pristatymą lyčių lygybės srityje, moterų teisų srityje. E, labai linkiu sėkmės, kad iš tikrųjų būtų pasiektas tam tikras progresas ir taip pat e, noriu užduoti keletą klausimų uh, E, tai pirmiausia dėl e, work-life balance, darbo ir šeimos suderinimo. Iš tikrųjų, tai e, vienas iš teisėkuros pasiūlymų dėl socialinės Europos, dėl socialinių teisų ramščio gyvendinimo. Ir mes čia mūsų FAM komitete priimėm mūsų nuomonę, tikrai ambicingą nuomonę. Tikiuosi, kad rytoj Lygiai taip pat pranešimą patvirtins ir MPL e, komitetas dėl e, darbo ir šeimos suderinimo. Bet, ponė ministrė, iš tikrųjų Europos parlamento pozicija labai aiški, labai principinga apie tai, kad e, e, visos, visų rušių atostogos, kurias mes patvirtinsim, turi būti apmokomas, apie tai, kad vaiko priežiūros atostogose turi dalyvauti ir tėčiai, ir mamos, ir tas principas neperkeliamumo turi būti išsaugotas. Tačiau kokia situacija yra taryboje, valstybėse narėse, kaip jūs e, na, įtakosit valstybės narės, kad mes rastumėm bendrą sprendimą. Nes tikrai tai nebus lengva ir kaip jūs tikitės padaryti tą, tą įtikinimą, tą spaudimą, kaip pirmininkaujantį valstybę dėl darbo ir šeimos suderinimo. Kitas klausimas. Smurtas prieš moteris ir Stambulo konvencija. Mano e, kolegės jau apie tai kalbėjo. E, ir iš tiesų yra vienas dalykas, kokia situacija yra valstybėse narėse, net dešimt valstybių narių dar neratifikavę šitos konvencijos. A, kaip jūs įtikinsite tas valstybės narės, ir, ar, kad jos ratifikuotų konvenciją? Ir kitas dalykas ES mastu bendras ratifikavimas. Ar bus koks progresas jūsų pirmininkavimo metu? Ir trečias klausimas dėl e, Women on Board direktyvos, moteris įmonių valdybose. Aš labai tikėjausi, kad e, Austrija, perimdama pirmininkavimą ir pirmininkaudama, būtent na, imsis tam tikrų veiksmų, kad šita direktyva na, judėtų į priekį. Nes kažkaip po Luksemburgo pirmininkavimo daugiau niekas jos ir nepajudino, Ir ar jūs nors kokį žingsnį į priekį žadat padaryti dėl, e, dėl moterų įmonių valdybose? Tai iš tikrųjų būtų tam tikras progresas e, moterų teisų ir lyčių lygybės srityje. Ačiū labai ir dabar, ponė ministrė, laukiu jūsų komentarų, jūsų atsakymų į, į, į, į e, narių klausimus. Su malonumu. Labai ačiū už visus klausimus. Pamėginsiu apibendrintai atsakyti kai kurios iš jų. Kalbant apie lygybę. Savo žanginėme pasakymę sakiau, jog mums labai svarbu, jog ES lyčių lygybė vėl įgytų prioriteto svorį. E, jau kurį laiką veikia strategija, kurie siekiama buvo užtikrinti lygias vyru ir moterų teisės nuo laikotarpio 16 iki 19 metų. Buvo parengtas komisijos dokumentas, kuris tiesą sakant nepasiekė šio tikslo taip, kaip galėjo. Ir dėl to mes vis dar kalbame apie lyčių lygybę ir apie galimą europinę strategiją šio klausimu. Manau, kad čia turėtumėm bendrai darbuotis. Šeimos ir darbo subalansavimas, iš tikrųjų tai buvo ne vieno iš jūsų paliestas klausimas ir aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai laukiame konstruktyvus bendrabiavimas su Europos parlamentu. Valstybės narės sutinka, kad kažko reikia imtis tam, kad būtų galima gerinti patį šioje srityje, geriau subalansuoti šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Ir iš tikrųjų ne viena valstybė narė jau turi geras sistemas arba bent jau gerai įtvirtintas sistemas, kurios palaiko ta pusiausvyrą tarp e, asmenio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Tačiau turime nepamiršti, taigi turime nepamiršti, kad kai kuriuose valstybės narėse tokios sistemos jau veikia. Ir jeigu mes nuspręsime dėl kažkokių bendrų priemonių, rengdami šią direktyvą, visą laiką turime turėti mintį, kad priemonės, kurias mes numatome būtų įgyvendintos visose valstybėse narėse. Bet be abejo, mes turime žiūrėti į tą darbo ir asmenio gyvenimo subalansavimą kaip į strategiją ir turime ieškoti, kaip galima būtų tobulinti šitos sprendimus valstybės narėse. Stambulo konvencija dar vienas iš populiarių klausimų, kaip jau sakiau, visos 28 valstybės narės pasirašė, 18 iš jų ratifikavo šią konvenciją. Taigi, ką turėtumėm padaryti, tai parengti savočką elgesio kodeksą šią temą, tam, kad būtų toliau stiprinama pažanga būtent tais klausimais, apie kuriuos kalba konvencija. To šalis, kuris jau ir pasirašė ratifikavo, apie jų patirtį mes jau išgirdome ir e, buvo nesiniai pateikta ataskaita, kad, pavyzdžiui, Austrija puikiai darbuojasi šiais klausimais, tačiau be abejo dar lieka nenuveiktų dalykų. Ir labai svarbu, kad pirmiausiai į tą procesą įsijungtų visos valstybės narės. Šiaip ar taip, tai yra konvencija, kuri iš tikrųjų labai daug dėmesio skiria būtent moterų apsaugai nuo smurto ir smurto šeimoje. Na ir sakyčiau, kad e, šiuo atveju ES prisijungimas yra tikrai geras e, ženklas. Mes turime užtikrinti moteriams apsaugą, nes tai yra dalis mūsų bendrų vertybių, susijusių su to, kad iš tikrųjų reikia užtikrinti lygias vyru ir moterų teisės. Turime apsaugoti moteris nuo um, struktūrinio smurto, kuris yra individualaus smurto savočkas pagrindas. Dar 2017 metais taryba priemė sprendimą pasirašyti šią konvenciją ir mums pirmininkaujant mes turėtume dabar padaryti viską, kas įmanoma, kad šis svarbus instrumentas iš tikrųjų pradėtų veikti pilnu pajėgumu. Kalbant apie MFF, Austrija jau turi gilias e, biudžeto formavimo, atsižvelgiant į lyčių lygybės klausimus, tradicijas. Iš tikrųjų, e, dar nuo 2008 metų, ko gero, šita tradicija pas mus veikia ir e, mes daug darbavomės, tenkdamės užtikrinti, kad finansavimas būtų prieinamas visose sritise, visose sektoriuose. E, ir nuo 2013 metų ta savoka, ta koncepcija, būtent biudžeto formavimas, atsižvelgiant į lyčių poreikius, lyčių klausimus, um, turi privaloma tvarka būti įgyventas Austrijoje. Na ir taip pat bendrų reikalų taryboje šis klausimas turėtų būti be galo svarbus. Mes tikrai turime uh, sukurti čia pridėtinę europinę vertę tam, kad ši lyčių lygybės tema atitinkamo biudžeto formavimo, tai atsižvelgiant principai įsigaliotų visoje Europos Sąjungoje. Kai dėl moterų traukimo į vairias valdybas ir kitus vadovaujančius organus, pirmininkaudama Austrija be abejo toliau seks padėti ir mėgins įvertinti, kas vyksta kitose valstybėse narėse. Visą, ką dabar galiu pasakyti, tai nuo, nuo sausio 2018 metų Austrijoje buvo patvirtintas specialus įstatymas dėl moterų, būtent valdybose ir kitose panašiose organuose. Dar papildomas klausimas būtų būtent aprangos pasirinkimas moteriams, pirmiausia, musulmonų moteriams. Uh, Na, čia asmeniškai kažkokio tai pareiškimo negaliu padaryti, tačiau manau, kad labai svarbu iš tikrųjų yra atskirti valstybę nuo religijos. Ir manau, kad moteris turėtų turėti teisę pačios rinktis, ką jos savo asmeniam gyvenime nori dėvėti. Sauganti Austrija. šį devizą mes turime analizuoti turbūt įvairioje šviesoje, ne tik tai nelegalios emigracijos šviesoje. Kalbant apie nelegalią migraciją ir tą migrantų problemą, kurią jūs iškėlėte. Be abejo, norime užkirsti kelią nelegaliai migracijai Europoje. Bet mes taip pat turime galėti suteikti pagalbą tiems, kam tikrai jos reikia. Ir galų gale ne tie žmonių, nelegalų, ne, nelegalų žmonių gabentojai, bet pačios valstybės narės turėtų spręsti, kas gali atvykti į Europą, kas ne. Iš tikrųjų labai svarbu, kad mes sustabdytumėm pirmiausiai tuos masinius migrantų srautus, kurie dabar kerta viduržėmio jūrą ir kad mes patys galėtumėm priminėti sprendimus, kas turi teisę atvykti į Europą, kas ne. Aš manau, kad tuo ir turbūt atsakiau visus jūsų klausimus. Na, dar tiesa, šeimos išmokos. Na, tai yra turbūt nacionalinis prioritetas, nacionalinis klausimas. Ir be abejo. Tam tikros valstybės narės, su kuriomis mes detaliai svarstame šios klausimus, jos mano, kad indeksavimas yra labai svarbus aspektas šios rytyje, kadangi šeimos tam tikros išmokos ar pašalpos be abejo jos e, turi ekonominį poveikį. Jos leidžia padengti tam tikras pragyvenimo išlaidas. Ir be abejo, pragyvenimo išlaidos yra labai nevienodos įvairiose valstybėse narėse. Todėl mes paprašėme atlikti gilę analizę to, kas vyksta įvairiuose valstybės narėse, būtent kalbant apie indeksavimą. Taip pat bandoma išsiaiškinti, ar valstybės nubrėžia kokias nors viršutinės lubas ar ne. Šiaip ar taip ehm, dabar pagal reglamentą 883 iš tikrųjų yra bandoma įvertinti patį visą Europoje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 pasakyti, kad draugios su ponė Zavitska mes Europos komisijai pateikėme klausimą ir gavome labai aišku atsakymą, kad tokia veikla yra negalima. Kadangi šių išmokų Mhm. Pagrindas yra tai, kad e, darbuotojas turi mokėti tam tikras įmokas ir po to gauti išmokas. E, kiekviena valstybė atskirai skaičiuoja šitos dalykus. Taigi jau diskusijos vyko šią temą ir manau, kad tam tikrų nuomonį mes girdėjome. Gal aš galėčiau tik tai dar kartą pabrėžti, kad įvairiausius šeimos išmokos nėra draudimo instrumentas, draudimo priemonė. Ir, pavyzdžiui, Vokietijoje tai ne, ne darbuotojų įmokos, bet darbdavio mokamos įmokos, nepriklausomai nuo to, ar e, darbuotojai turi vaikų ar ne, bet e, vis dėlto darbdaviai moka tam tikras įmokas į bendrą fondą. Tai yra instrumentas, kuris, pavyzdžiui, veikia ilgą laiką ir, kaip žinote, nuskambėjo pasiūlymų indeksuoti tas šeimos išmokas. Ir mes manome, kad jeigu e, tai galiotų, tai turėtų galioti visos Europos masto, nes visi esame lygus. Tačiau mane trupučiuką neramina sažiningumas ir teisingumas. Mes turime užtikrinti, kad kai kuriuose valstybėse narėse, kur iš tikrųjų pajamų lygis yra labai mažas, bazinės pajamos yra, pavyzdžiui, 300 eurų panašiai, e, E, kad nėra mokamos tam tikros šeimos išmokos ir tada valstybei tenka prisimti praktiškai visą šeimos įvairiausio tipo išmokų ir pašalpų naštą. Be abejo, tai yra valstybių prerogatyva. Mes nekalbame kažkokias e, antrarūšės valstybės ar panašiai, bet E, panašu, kad tos e, pirmaučios valstybės, e, mes įbandome atsiriboti nuo tam tikras atsakomybės, remdamas to, kad jos jau turi tam tikrą sistemą. Na ir mes matėme, jog nu, bent jau buvo, buvo tam tikro tyrimo medžiaga, jog iš tikrųjų um, tai yra geras pagrindas, kurio remtis galima toliau nagrinėti. Ačiū, kad vykote į mūsų komitetą ir noriu pasveikinti pradėjus pirmininkavimą ir jau pasiektais gerais rezultatais taip pat ir lyčių lygybės politikoje. Taigi dar kartą labai ačiū. Ačiū ir jums už tai, kad mane pakvietėte. Colleagues, are you ready to vote? Kolegos, ar pasirengę balsuoti? Atrodo taip. Taigi, 11 punktas darbo atvarkė. Pranešimas dėl priemonių, kurios skirtos e, bauginimas seksualinio priekabiavimo darbe, šiuose vietose ir politinėme gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės. Pradėme balsuoti. 48. Kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau 49. pakeitimas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Norite pastikrinti. Gerai, balsuojame. Pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Dėl 49. -ojo. Pradam balsuoti, baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau 51. Kas už prieš. Sulaikė. Turime pasitikrinti. 51. Pasitaiso kalbėtojim. Taigi balsavimas pradedamas. 51. Dar kartą sakau taip. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 53 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už prieš sulaikę atmesta. 56 dviem dalimis, kas už pirmą dalį, prieš sulaikę patvirtinta, kas už antrą dalį, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 58 su žodiniu pakeitimu, kurį pasiūlė APP, e jį pritarė pranešės, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas 7, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. 63, 68 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 69 ir 70, kas už prieš susilaikė atmesta, toliau pakeitė. Atmesta, tik tai taip. 71 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet gal pasitikrinkime. 71. Dėl jo balsuojame, pradedame. Ir stabdau balsavimą. Atmesta. Na, atsitinka taip kartais. Toliau 72 pakeitimas už prieš susilaikė Patikrinkime ir šį. Balsuojam dėl 72. Stabdome balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas 8. Kas už, prieš, slaikė, patvirtinta. Toliau 74 pakeitimas. Už, prieš, slaikė, patvirtinta. Kompromisas 9. Už, prieš, slaikė, patvirtinta. Toliau kompromisas 10, kas už, prieš, laikė patvirtinta. 82 pakeitimas už, prieš, laikė atmesta. 80 pakeitimas už, prieš, laikė patvirtinta. 81 už, prieš, laikė. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl 81 pakeitimo. Pradedame. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau 84 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Kompromisas 11 už prieš susilaikę patvirtinta. 88 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 12 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 93 kas už prieš patvirtinta. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime 94. Balsavimas prasideda. Ir dabar balsavimas stabdomas. Patvirtina. 96 pakeitimas, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 96 už prieš sulaikė Reikia patikrinti. 96. Balsuojame. Stabdo balsavimą. Patvirtinta. Toliau 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 94, kas už. 98 pataiso salė Aš pasakiau 94. Taip, atsiprašau. Taigi 98. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 97. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 13. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 105. Pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 106 trim dalim, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė patvirtinta, už antrąją dalį, prieš susilaikė patvirtinta ir trečioji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. 107 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 108 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 108, 109. Kas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti 109. Pradėme balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtina. 14. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 115 su žodiniu EPP pakeitimu, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 116 pakeitimas dviemis dalimis, kas už pirmą prieš susilaikė patvirtinta, kas už antrą prieš susilaikė patvirtinta. 117 pakeitimas su EPP žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė Reikia patikrinti. Prasideda balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 118 kas už. Prieš. Slaikė. Atmesta. 119 už. Prieš. Slaikė. Patvirtinta. 15 kompromisas už. Prieš. Slaikė. Patvirtinta. Gerai. Patikrinkime dėl 15 kompromiso. Pradedam balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Šešioliktasis kompromisas už prieš laikę. Patvirtinta. Šimtas dvidešimt septintasis dviem dalimis už pirmą prieš susilaikė patvirtinta, už antrą prieš susilaikė patvirtinta, toliau 126 už prieš susilaikė atmesta, 128 už prieš susilaikė patvirtinta, 128 už prieš susilaikė atmesta, 130 už prieš susilaikė patvirtinta. 131 dviem dalimis, kas už pirmą, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Už antrą, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 132 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 133 už. Norite dėl 132 pasitikrinti? Taip, gerai. Tikriname 132, pradedam balsuoti. O dabar balsavimas stabdomas. Atmesta. 133, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 136 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 138 už, prieš susilaikė patvirtinta. 139 už prieš susilaikė patvirtinta. 141 už prieš susilaikė patvirtinta. 142 už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas už prieš laikė patvirtinta. Antrasis už prieš laikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš sulaikė patvirtinta, ketvirtasis už, prieš sulaikė patvirtinta, penktasis už, prieš sulaikė atmesta, šeštasis už, prieš sulaikė patvirtinta, septintasis už, prieš sulaikė atmesta, aštuntasis už, prieš susilaikė atmesta. Devintasis. Už. Dėl devintojo pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis. Ne, norite patikrinti? Gerai. Patikriname devintąjį pakeitimą. Balsuojama. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikę atmesta. Dvyliktasis su žodiniu pakeitimu, už prieš susilaikę patvirtinta. Tryliktasis vėlgi su žodiniu pakeitimu, už prieš susilaikę atmesta. Keturioliktasis už prieš susilaikę patvirtinta. Penkioliktasis už prieš susilaikę patvirtinta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, kompromisas 2 už prieš susilaikė patvirtinta, trečiasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 54 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 26 už prieš susilaikė Atmesta. 27. Už. Prieš. Laikė atmesta. 25. Už. Prieš. Laikė patvirtinta. 28. Pakeitimas už. Prieš. Laikė patvirtinta. 29. Už. Prieš. Laikė patvirtinta. 5. Kompromisas už. Prieš. Laikė patvirtinta. 22 pakeitimas už, prieš laikė. Gal patikrinkime. 32 pradėme balsavimą. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 33 už, prieš laikė. Atmesta. 35 už, prieš susilaikė. Atmesta. 36 už, prieš slaikę. Patvirtinta. 37 už prieš slaikę. Patvirtinta. 39 už prieš susilaikę. Man atrodo atmesta, bet gal patikrinkime. Taigi balsuojam dėl 39. O dabar balsavimas baigtas. Taip tikrai atmesta. 38 už prieš slaikė patvirtinta, 40 už, prieš slaikė patvirtinta, 43 už, prieš slaikė patvirtinta, 44 už, prieš slaikė patvirtinta, 6 kompromisas už, prieš slaikė patvirtinta. Toliau 45 už prieš laikė patvirtinta, 46 už prieš laikė patvirtinta. Ir dabar balsuosime dėl viso dokumento su pakeitimais. Pradame balsuoti. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 21 balsu. Taigi, sveikinu pranešėją Pinapserną ir taip pat šešėlinius pranešėjus. Ačiū visiems. Okay. No. Now, Aha go debate. Yeah. Uh, point 12 on the agenda. Darbo tvarkės 12 punktas 2019 m. biudžeto procedūra pranešėja Malin Bjork. Pradedam balsuoti. Pirmas pakeitimas - kas už, kas prieš susilaiko. Priimtas. Ant, antras pakeitimas - už, prieš susilaiko. Priimtas. Trečias. Ar norit pasitikrinti dėl antro pakeitimo pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimtas antras pakeitimas. Trečias pakeitimas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Šeštas pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas, už, prieš, susilaiko priimtas. Aštuntas pakeitimas, už, prieš, susilaiko priimtas. Devintas pakeitimas, už, prieš, susilaiko priimtas. Dešimtas, už, prieš, susilaiko priimtas. Vienuoliktas, už, prieš, susilaiko priimtas Reikia pasitikrinti dėl 11 pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimtas 11. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimtas. 13. Už? Prieš? Susilaiko. Priimtas. 14 pakeitimas. Už? Prieš? susilaiko, priimtas. 15 pakeitimas, os kas už, kas prieš susilaiko, priimtas. 16 kas už, kas prieš susilaiko, priimtas. 17 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. 18 pakeitimas už, prieš susilaiko, priimtas. 19 už, prieš susilaiko, priimtas. 20 pakeit, 21 pakeitimas, sako pirmininkas, už, kas prieš susilaiko priimtas. 22 už, prieš susilaiko priimtas. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atsiprašau, 22 pakeitimas. Taip, dvi dalys buvo jo. Tai dabar balsuojam dėl 22 pakeitimo antros dalies. Kas už ją? Mes dar kartą balsuojam dėl 22 pakeitimo pirmos dalies. Kas už ją, kas prieš ją, kas susilaiko priimta. Antra dalis. Kas už ją, kas prieš susilaiko priimta. Dabar balsuosim dėl 23 pakeitimo. Jo trys dalys yra. Balsuojam dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antra dalis, kas už ją, kas prieš ją, kas susilaiko priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečia dalis, ką tik balsavom dėl trečios dalies. Priimta. 24 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. 25 pakeitimas. Keturios dalis. Kas už? Pirm, dabar dėl pirmos dalies. Už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Trečia dalis kas už ją, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirta dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pastikrinti dėl ketvirtos dalies. Balsuojam elektroniškai, pradedam. Balsuoti baigiam. Priimta ketvirta dalis. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 27. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. 28. Šešios dalys jau. Pirma dalis. Balsuojam, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečia dalis. Trečia dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Penkta, kas už, prieš susilaiko priimta. Šešta dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. O dabar balsuosim dėl 29 pakeitimo. Trys dalys jo yra. Pirma dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečia dalis, už, prieš susilaiko priimta. Dabar 30, 31 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 32 pakeitimas, keturių dalių jis yra dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečia dalis, už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. 33 pakeitimas, kas už jį, prieš susilaiko priimtas. 34, kas už, prieš susilaiko priimtas. 35 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. 36 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 37 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. 38 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 39 už, prieš susilaiko priimtas priimtas 40 pakeitimas dviejų dalių. Dėl pirmos dalies kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 41 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 42 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 43 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Tad balsuosim, nebalsuosim dėl e, galutinai, bet ačiū tą progą pranešėjai Malin Bjork, ačiū šešėliniams pranešėjams, nuveikusiems tikrai gerą darbą. Toliau. Tryliktas darbo tvarkės punktas - lyčių klausimui skirtas biudžetas biudžeto atitinkamą kategoriją. Čia yra e, žodinis klausimas, kurio autorė ponia Angelika Mlinar. Ir dabar balsuosim dėl EPP pakeitimų balsavimas dalim. Dėl pirmos dalies, kas už ją, kas prieš susilaiko priimta, antra dalis, kas už ją, prieš susilaiko priimta. Ir galiausia balsuojam dėl taip pakeisto žodinio pakeitimo mm, vardiniu balsavimu balsuosim. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. Sveikinu, ponę Angeliką Mlinar. Dar kartą labai ačiū. Now.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 Dabar einam prie darbo tarkės 14 punkto. Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje. Aptarsim nuomonės projektą. Suteiksiu žodį nuomonės pranešėjai poniai Arenai. No, Marija Arena. Was... Ar pranešėjos nėra salėje, bet ji ką tik buvo? Just a moment. Colleagues, we will wait a few minutes. Kolegos, palūkėkim kelias minutės pranešėjos Marijos arena. Ji buvo salėje, kai balsavom. Ha. Okay holiday. Colleagues, point 14 on the agenda. Kolegos, darbo tvarkės 14 punktas - skaidrius ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje. Aptarinsim nuomonės projektą. Dabar suteiksiu žodį nuomonės pranešėjai poniai Marijai Arenai. Prašom, Marija. Ačiū, aš šiandien šiek tiek padebesiais skrajoju, gal jau atostogų nuotaikos apėmusios mane. Ne, čia ne dėl futbolo. Aš esu feministė, esu moteris ir futbolas tai per daug mačio kvepia. Uh, Taip, ačiū pirmininkė, kad truputėlį leidot man grįžti. Ir mes dabar kalbam, tai yra kalbama apie pranešimą e, skiriama, e, skirta skaidrioms ir nuspėjamoms darbo sąlygoms, tačiau ten nebuvo orientuota specialiai į moteris ir todėl reikėjo padirbėti su įvairiais komitetais, kad į tą pranešimą būtų galima įtraukti lyčių aspektą. Mes moterų klausimų e, komitete, aišku, sutarėm, kad reikėtų tą pasiekti, nors e, kitų, kituose komitetuose nelabai lengva buvo įtikinti. Nežinau, ar čia e, jau nustatyti laiko terminai. Dabar vėl aš šiandien neturiu ten uh, vietos, tai yra neturiu laiko terminų, tai gal tada sekretoriatas galėtų padirbėti šiuo klausimu. Ačiū. Thank you, thank you, uh, uh. Ačiū, ponia Marija Arena. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, ponia Šoidrova. Labai ačiū manyčiau, direktyvos e, šiuo atveju pasiūlymas labai svarbus tiek vyrams, tiek moterims. Kaip jau buvo pasakyta kolegų, nemanau, kad e, direktyva ar pranešimas e, šiaip jau turės tam tikrų padarinių lyčių lygybės klausimui. mes turėtume pripažinti vis dėlto, kad moteris mm, yra pažeidžiamesnėse sąlygose, tačiau galbūt nereikėtų numatyti teisėkuros e, aktų tam klausimui spręsti. Pranešėja, žinoma, ambicingai e, gina moterų, ypač darbuotojų teisės, bet tam tikrais atvejais tokios pastangos gali duoti nepageidaujamų priešingų rezultatų, ypač moterims. Aš tokios nuostatos laikausi. Pavyzdžiui, sakykime, numatyta tam tikrų išimčių, kur, kurias gali numatyti valstybės narės. Komisija atsargiai elgėsi su išimtim, bet pranešėja toliau nuėjo ir aš baiminuosi, kad tuo bus padarytas neigiamas poveikis moteris, moterims. Jeigu, jeigu dabar bus numatyta labai daug išimčių, tai tai suponuos didelę administracinę naštą darbdaviams, nes tiems reikės, jiems reikės renkti tiesiog ataskaitas, pagrindimus. Uh, dėl vienų ar kitų ten darbo režimų ir panašiai. Tad tai duos nepageidaujamų rezultatų, ypač tokie atvejai, kai moteris norės dirbti dalį tik tai etatų ir panašiai. O vienas svarbiausių tikslų, kurių, kurių siekiam profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą, e, kuo labiau pritraukti moterų į darbo vietas. O jeigu dabar, kaip sakiau, darbuotojams reikės renkti raštiškus tam tikrus e, ataskaitas, net ir tiems darbuotojams, kurie ten vos kelias valandas dirba, tai iš tikrųjų bus negerai. Ir tai, ir tai vėlgi paveiks e, kartu moterų galėjimą dirbti ir kartu vaikų priežiūros e, padėtį. Komisijos e, pasiūlyme nėra tam tikrų elementų, kurie yra e, pranešime ar, ar nuomonėje, tai aš nepritarčiau pranešimo tiems punktams. Taip dabar dėl mažųjų vidutinių įmonių e, čia pranešėja siūlo išbraukti nuostata, bet kita vertus, e, juk e, tokių mažųjų vidutinių įmonių e, apsauga savotiška tai yra ir darbuotojų apsauga, nes jeigu tos įmonės bus labai pažeidžiamos, nukentės, tai nebebus darbo vietų ir darbuotojams. Tai jeigu mes norim pagerinti darbuotojų padėtį, mes turim užtikrinti, tinkamą lankstumą. Mes neturėtume kovoti bet kokią sąlygą su kovoti su betodairiškom tam tikrom nuostatom. Komisija siūlo numatyti minimalų nuspėjamumą ir aš pasiruošusi pateikti pakeitimą, kur būtų numatyta dar daugiau lankstumo. Pavyzdžiui, apibrieštis paties darbuotojo, tai reikėtų atsiremti į teisingumo teismo išaiškinimą ar sprendimą, nes valstybėse narėse savoka šiek tiek įvairuoja. Ir tą progą aš irgi siūlau pakeitimą, kuriuo siūloma pasiremti nacionalinė, nacionalinėmis savokomis. Bet e, ačiū pranešėjai už tai, kad ji padirbėjo, tikiuosi mes pasieksim gerą rezultatą. Dar kartą labai ačiū. Na, Flo. Dabar žodis komisijos atstovai, prašau. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai už svarbų darbą taip pat už labai svarbius aktualius pasiūlymus. Norėčiau patikslinti kai kurias sudėdamasis dalis. Vienas dalykas, kuris yra nuomonėje, bet nebuvo paminėtas, tai yra teisinis pagrindas. Ta prasme, norėčiau apie tai pakalbėti, kad mes siekiame šio pasiūlymo, kad užtikrintume vienodas vyrų ir moterų sąlygas. Bet regis labiau tinka išlaikyti komisijos pasiūlytą teisinę bazę, e, teisinį pagrindą, kuris yra skirtas e, nustatyti darbuotojų sąlygoms. Todėl ruoždami šį pasiūlymą stengiamės užtikrinti lyčių aspekto integravimą. Pasiūlymo tikslas toks ir yra siekti lygybės, tačiau tai nereiškia, kad tai ir turi būti teisinis pagrindas. Tuo pačiu šio pasiūlymo tikslas yra užtikrinti vienodas galimybės. Atlikome poveikio vertinimą ir jis e, įrodo, kodėl reikalingas toks pasiūlymas. Moterys yra nepakankamai atstovaujamos e, kai kalbame apie norma, nu, nuolatinės darbo sąlygas, tačiau moterų daugiau dirba nenustatytos darbo apimt, pagal nesutart, nenustatytos darbo apimties sutartis ir neužtikrintomis sąlygomis. Ir atlieka trumpalaikį darbą. Ir, o anksčiau tokie dalykai nebuvo įtraukti į ankstesnę direktyvą. Darbuotojai dirbantys namuose yra dar viena grupė, į kurią reikia atsižvelgti. Reikia teikti paromą visiems darbuotojams, ypač tiems, kurie dirba neužtikrintomis darbo sąlygomis reikia teikti paramą moterims, nes labai dažnai jos dirba tokį darbą, kuriame yra mažiausiai garantijų. O pats darbas yra labai svarbus. Kaip jau minėjau, mes išbraukėme 128 darbo valandas e, per savaitę ar pasiūlėme nustatytą valandų skaičių per savaitę. Ir mes manome, kad mūsų pasiūlymas puikiai subalansuoja ir darbdavių poreikį, ir darbuotojų apsaugą. Mažos ir vidutinės įmonės. Mums labai svarbu, kad visos mažos ir vidutinės įmonės galėtų užtikrinti darbuotojams reikalingą apsaugą. Todėl numatėme tam tikras nuostatas ir stengiamės užtikrinti, kad e, mažos ir vidutinės įmonės galėtų laikytis visų pasiūlymo nuostatų. Mūsų pasiūlyme yra nurodomi šablonai ir valstybės narys įpareigojamos turėti tokius šamblonus, kad darbuo, darbdaviams jie būtų priimtini naudojimuisi ir tokiu būdu būtų sumažinta administracinė našta. Na ir paskutinis dalykas dėl darbuotojų apibriešties pirmas žingsnis siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir sumažinti e, neužtikrintumą yra parengti gerą darbuotojo savoką, nes valstybėms narėms yra galimybės e, tam, tikrų, tam tikriems žmonėms netaikyti ES teisės akto, todėl buvo labai svarbu patvirtinti šią apibriežtį. Jau dabar yra tendencija užtikrinti efektyvumą siekiant kiek įmanoma suvienodinti šio teisės akto taikymą. Esame pasirengę toliau aptarti šias nuostatas ir jeigu reikia, esame parengę patikslinti pačius svarbiausius dalykus. Bet šiuo dokumentu siekiama teikti paramą visiems ES darbuotojams. Ačiū. Ačiū Jums. Ir Marija Arena. Baigiamosios nuostatos. Ačiū, kaip jau sakiau, žangoje. Svarbiausia yra įtikinti šią komisiją dėl to, kad reikia atsižvelgti į ypatingą moterų padėtį. Ir kolegė teigia, kad nėra tokio, tokių nuostatų, kurios būtų taikomos tik moteriams, tačiau komisijos atstoviai teigia, kad būtent moterys Europoje dažniausiai dirba nesaugiomis darbo sąlygomis, neužtikrintomis darbo sąlygomis. Todėl reikia teikti daugiau informacijos ir kalbama apie tai, kaip moterys turi būti informuojamos. Pavyzdžiui, šiandien yra didelis e, darbo užmokesčio atotrūkis. Moterys uždirba mažiau nei vyrai. Ar įmanoma būtų, pavyzdžiui, šiame pasiūlyme integruoti šį pasiūlymą į pareigojimą skelbti informaciją apie darbo užmokesčio lygmenius? Nes labai dažnai paaiškinama, kad algos skiriasi todėl, kad moterys e, dažniausiai gauna mažiau, nes jos ir nežino, kiek tame sektoriuje vidutiniškai mokama. Jūs manote, kad mes nežinome, kiek uždirba mūsų kolegos vyrai, todėl galiu užtikrinti, kad tokioje situacijoje e, me, mums būtų mažiau mokama negu mūsų parlamento nariams vyrams, jeigu nebūtų imtasi priemonių arba mažiau mokama vertėjams, vertėjams moteriams nei vyrams, jeigu nebūtų tokio skaidrumo, kuris yra šiuo metu parlamente. Todėl reikalinga informacija ir informacijų suteikimas yra labai svarbus dalykas. Ir puikiai suprantu tą argumentą, kai sakoma, kreipkime dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės. Reikėtų kalbėti ir apie labai mažas, įtin mažas įmonės, nes E, mažos ir vidutinės įmonėse, mažose ir vidutinėse dirba 200 iki 250 įmonių ir tos įmonės sudaro didžiąją daugumą, didžiąją dalį mūsų ekonomikos. Todėl, kai kalbame apie įmonės, kuriuose dirba iki 250 darbuotojų, tai e, išskiriame labai didelį ekonomikos sektoriuje dirba, didelę ekonomikos sektoriuje dirbančių įmonių dalį. Ir jeigu galėtume e, dar kalbėti apie itin mažas mikro įmonės ir labai mažas įmonės, tai galėtume pateikti alternatyvą tiems darbuotojams, kurie dirba labai mažose įmonėse. Svarbu, kad visi partneriai ir įmonės ir profsąjungos ir partneriai susitartų ir dirbtų ir teiktų informaciją. Todėl nereikėtų daryti išimties 80 ar 90 procentų ekonomikos sektoriaus. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Marija. Prašau, terminas pateikimų yra, pakeitimų terminas yra Liepos 12 diena, 18 valanda. Ačiū, dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo ir jis yra 15 ES 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas. E, visi skirsniai. Ir nuomonės referentė yra Malin Bjork. Prašau, žodis jums. Kalbėsiu labai trumpai, nes ką tik balsavome dėl pakeitimų, dėl biudžeto, dėl konkrečių skaičių ir norėčiau jums dėl to padėkoti, nes manau, kad tai uh, biudžeto komitetai yra labai svarbus, svarbi pagalba. Uh, nes jau buvo balsuojama dėl nuomonės, dėl įgaliojimų, o dabar jau kalbėsime apie, vėliau šiais metais kalbėsime apie faktinį biudžetą. Taigi jūs jau matėte tuos pačius, tas pačias nuostatas, e, kai buvo kalbama apie įgaliojimus, o dabar jau matote konkrečius skaičius. Reikalingas požiūris į biudžetą, kai traukiamas lyčių aspektas, reikia investuoti į moteris, į mergaitės, reikalinga atskira biudžeto eilutė moterų klausimams. Aš ir pati esu pateikusi pakeitimų bet laukiu ir jūsų indėlio šiuo klausimu. Labai svarbu pabrėžti yra tai, kad susidurėme su didžiuliais iššūkiais, kai formuojamas biudžetas moteriams. E, vis mažėja erdvė, erdvė moterų pilietinės visuomenės organizacijoms, o kalbama apie didesnės lėšas skiriamas mergaitėms. Taigi aš galiu daryti šiek tiek spaudimo, bet reikalinga jūsų pagalba. Ačiū. Toliau Pina Picerno šešėlinė pranešėja. SND frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Turiu kelias pastabas ir norėčiau papildyti pranešėją šio klausimus. Daug klausimų, kurie jau buvo aptarti, buvo įtraukti į nuomonę dėl biudžeto. Pritariu pranešėjai, kad turime kreipti dėmesį į tai, kad biudžete atsispindėtų lyčių klausimas visose ligmenyse. kaip anksčiau teigia kitos kolegės, be galo svarbu geriau panaudoti struktūrinius fondus, kad jie būtų skirti moterų ekonominių ir socialinių teisų stiprinimui. E, į prioritetus reikėtų įtraukti ir lyčių klausimą. visi klausimai, kuriuos mes e, aptarėme ir moterų užimtumą ir kiti dalykai, jie tampa labai svarbiais prioritetais ir taip nutinka tiesiog automatiškai. Norėčiau pritarti pranešėjai dėl visų kitų klausimų. Reikėtų lėšų ir tam, kad būtų geriau kovojama su uh, smurtu prieš moteris. Ir aš kalbėjau apie kovą su smurtu prieš moteris, apie teisinę priekabiavimo, bauginimo apibriežtį. Bet visam tam reikalingos ir ekonominės priemonės. Nes tai nėra tušti skaičiai, o yra esminė svarbi priemonė padedanti įgyvendinti prioritetinės priemonės. Mano nuomonė, nuomonėje rašoma apie kovą su smurtu ir tai išlieka, turi išlikti svarbiu prioritetu. Todėl aš pritariu Stambulo konvencijai ir visoms priemonėms, su kurių pagalba yra užtikrinamas saugumas ir kovojama su smurtu. E, pirmininkė, mes dirbsime kartu su pranešėja, kaip darėme ir praeitie. Ačiū. Ačiū. Pane Malin, ar norėtumėte ką nors pridurti? No, maybe just... Gal tik pasakysiu, kad iš ties smagu dirbti kartu biudžeto klausimu, nes mes matome tuos pačius pavojus, tuos pačius poreikius ir esame pasirengusios uh, priimti drąsius sprendimus dėl reikalingų lėšų. Mes taip darėme dėl skai, kai nustatėme skaičius, dabar reikalingos lėšos ir kovai su smurtu ir kitiems dalykams ir turime tai pasakyti labai aiškiai biudžeto komitetui, nes kai dėl mūsų kolegų, jeigu moterys nepaisys savo interesų, tai niekas kitas to nepadarys. Todėl mūsų užduoti šiame komitete yra labai svarbi. Ačiū. Prašome pateikti pakeitimus iki Liepos 13 dienos 12 valandos vidurdienio. Ir tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas, o dabar norėčiau priminti, kad kitas mūsų posėdis įvyks rugsėjo 3 dieną E, po pietų, po vasaros atostogų. Na, o dabar buvom paskutinis mūsų posėdis prieš vasaros atostogas, todėl norėčiau Jums padėkoti už puikų darbą. Kartu esame didelė šeima. Ačiū visiems parlamento nariams, pirmininkiai dėkoja vertėjams, sekretoriatui. Norėčiau palinkėti Jums visiems puikios vasaros, skirti daugiau laiko savo šeimoms, palsėti gerai ir pasimatysime rugsėjo 3 dieną. Nepamirškite. Ačiū visam. Ačiū visiems. Na, o dabar nuo 12 valandos vyks uždaras koordinatorių posėdis. Maža pertraukėlė iki 12 valandos.